Uh, dear friends, ladies and gentlemen, I am very glad, gra- glad sorry, I am very glad to, to see uh, uh, a review sitting around. We've got two. Sveiki, džiaugiuosi matydamas posėdžių dalyvius. Čia dvi dienas vyks mūsų posėdis, turėsime progą peržvelgti daug temų šią progą. Vertėjai norėtųsi informuoti, kad vyksta darbo konfliktas su Europos parlamento administracija, kadangi buvo vienašališkai primestos darbo sąlygos. E, deputatams, ES piliečiams teikiamų paslaugų kokybei dėl to kyla pavojus. Apgailėstaudami vertėjai praneša, kad vertimas baigsis 18.30 min. vėliausiai. Dėkojame. Labai vertinu, sako pirmininkas, bendradarbiavimą su Europos parlamento vertėjais. Jų paslaugos yra esminės svarbos. Dirbame Europos parlamente. Dėl to mūsų veiklai mums reikia vertėjų. Institucija, kur kalbama daugiausia kalbų, būtent ir yra Europos parlamentas. Čia ir daugiausia vertimų įvairias kalbas. Galima pažiūrėti, kas vyksta jungtinių tautų organizacijoje. Ten e, vyksta vertimas, mes mus verčiama į 24 kalbas, ne visada komitetuose į visas kalbas, tačiau plenarinėme posėdėje galima kalbėti bet kurią ES kalbą, vertimas vyksta. Pranešėjai, su kuriais dirbame, turi galimybę naudotis vertimo paslaugomis ir norėčiau pasakyti, kad vertėjai nori e, jums paskelbti jų žinę, naudotis kviečio ausinėmis, kad galėtumėte išklausyti jų siunčiamą žinę. Vertėjai dar kartą norėtų informuoti apie tai, kad 18.30 e, vertimo paslaugų teikimas baigsis šiame posėdėje. Vertėjus informuoja, kad vyksta darbinis konfliktas su Europos parlamento administracija dėl vienašališkai primestų darbo sąlygų. Dėl to norime jūs informuoti, kad vertimo paslaugų teikimas baigsis vėliausiai 11 val. 30 minučių. Taigi, vertėjų žinia išgirdote turėsime posėdį baigti vėliausiai 18.30 minučių. Mes paprastai prašome vertėjų e, paskirti mums šiek tiek daugiau laiko, 50 ar 15 minučių po numatytų posėdžių laiko, tačiau šiandien atrodo tokios galimybės neturėsime. Vyks trilogo susitikimai, kur situacija lygiai ta pati. Vertėjai mums padeda, verčia tiek, kiek numatyta laiko posėdžiui. Labai svarbu tai paminėti, kadangi Strasbūrė trilogas vyko daugiau negu penkias valandas. Buvo pagal numatytą tvarkaraštį užtestas penkias valandas. Kartais tenka pasilikti dirbti ilgiau, bet taip gali nutikti ir kitur, ne tik trilogo metu, taip gali nutikti vykstant mūsų posėdžiams. Tad mes turėsime šį kartą parodyti labai rimtas pastangas pa užbaigti savo posėdį laiku. O dabar pereikime prie mūsų posėdžių reikalų, patvirtinkim darbo tvarkę, taip ir padarysime, jeigu pastabų nebus, jų nėra. Pirmininko pranešimai. Pirmininko pranešimo neturiu. Trečias darbo tvarkės klausimas e, posėdžio protokolo patvirtinimas posėdžių įvyko balandžio 23-24 dienomis. Jeigu posėdžio pabaigos komentaro nesulauksime, protokolą patvirtinsime. Dabar norėčiau pasakyti, kad turinio požiūrių mūsų yra svarbus ketvirtas klausimas. Alternatyvių degalų infrastruktūrų dėgymas ES laikas veikti. Pranešėjas yra ponas Krasnodepskė. Kaip žinia, transporto komitetų įtre rengia praneš... nuomonę šiuo klausimu. Tai yra e, komitetas atsakingas iš esmės už šio klausimo nagrinėjimą. Ir šiandien šią popietę kolega Časik iš EKR pavaduos poną Krasnodepskį, kuris yra mūsų pranešėjas. Tad kviečiu kolegą pasisakyti mūsų pranešėjo kolegos Krasnodėpskį vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį. Mūsų kolega ponas Krasnodėpski negali šiandien dalyvauti posėdėje, kadangi jam iškilo transporto problemų. Jis paprašė manęs pateikti nuomonės projektą. Su malonumu tai ir padarysiu. Gerbiami kolegos, šiandien tikrai malonu pateikti šią nuomonę, kur kalbama apie reikalingos infrastruktūros įdėgymą e, alternatyviems degalams. Europos komisija jau yra patvirtinusi veiksmų planą, atlikusi įvertinimą įvairiose valstybėse narėse. Ir dabar Europos parlamentas gali pasiūsti labai aišku signalą. kad parodytų savo įsitraukimą į šią diskusiją ir kad parodytų, kaip svarbu yra turėti tokią galimybę naudotis alternatyvių degalų infrastruktūra ir sistema. Ši rinka yra tikrai labai konkurencinga. Matome, kad e, infrastruktūra gali būti dėgiama labai greitai. Mūsų veikla atsižvelgiant rinkos poreikius, turėtų būti vykdoma žymiai greičiau. Be to rizikuojame vėluoti ir mus gali kiti pasauliniai veikėjai šiuose lenktynėse aplenkti. Šią nuomonę parengiau susitelkęs prie keturių aspektų. Kai kalbama apie alternatyvų kūrą, svarbu yra atsiminti kai kurios dalykus. Svarbu, kad mūsų balsas būtų girdimas transporto komitete ir tikiuosi, kad kolegos supras mūsų siūlymo logiką. Bus tuo būdu galėsime apginti tuos dalykus, kurie svarbus mums. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos dalykus. Šiandien turime įsitikinti, jog suprantame, kad elektros poreikis regioninių ir vietinių lygmenių nebus rizikos faktorius. Mes turime daugiau dėmesio skirti elektriniams automobiliams, kad investicijos būtų panaudotos plėtoti išmaniems tinklams susijusiems su automobilių e, pakrovimo tinklais. Svarbu, kad tie, tas pakaitinis kūras būtų naudojamas kuo efektyviau. Turime kuo didesnę sinergiją užtikrinti, kombinuojant visus tos faktorius. Nes mums tai leis tinkamiausių būdų panaudoti tuo, tą alternatyvų kūrą. Turime panaudoti Europos socialinį fondą, struktūrinius fondus ir kitus šiai sistemai plėtoti, nes visa tai gali padėti plėtoti reikiamą infrastruktūrą. Būtina pasitelkti visas finansinės priemonės, kad būtų išvengta to, ką iš dalies jau patyrėme. E, o būtent atsiranda pernelik didelis atotrukis tarp mokslų tyrimų ir inovacijų. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie išklausė nuomonės pranešimo. Laukiu jūsų kolegos įžvalgų ir pateiksiu naujų siūlymų E, atsižvelgdamas į kompromisus, kurie galimai bus pasiūlyti. Ir visiems linkiu smagaus darbo. Pirmininkas. Pistompienė. Dėkoju už tai, kad perskaitėte mūsų kolegos pono Krasnodėmskio pranešimą, kuris rengia šią nuomonę. Dabar e, suteiksiu žodį EPP e frakcijos atstovams. E, ponios Virkunė dėja nėra, bet ji atsintė savo pastabą sekretariatui ir aš perskaitysiu jas. Taigi, Henna Virkunen, EPP šešėlinė pranešėja, štai ką nori pasakyti. Noriu padėkoti Jums, ponė Krasnodemski, už Jūsų projektą Visiškai sutinku su jūsų nuomonė, kad yra labai svarbu mūsų akumuliatorių pramonę sustiprinti, e, išlaikant e, tų akumuliatorių gamybos pramonę ir sustiprinant e, vertybės grandinę. Tai svarbu, nes automobilių pramonė ES yra labai svarbi. Taip pat labai svarbu skatinti elektromobilių naudojimą ir sumažinti transporto žalingą poveikį. Tai taip pat prisidės prie Europos energetinio saugumo. ES turi nustatyti pramoniai atitinkamus tikslus, bet ta pažanga turi visada būti technologiškai neutrali. Visų pirma, reikia sumažinti emisijas. Ir e, alternatyvūs e, degalai yra vienas iš būdų tai pasiekti. E, tvarūs biodegalai yra svarbus atsakas sumažinant emisijas, nors šis procesas užtrunka. Jau matome nemažai pakankamai gerų pavyzdžių, e, naudojant alternatyvų kurą įvairiose transporto e, rūšyse. Tačiau pažanga e, yra lėta ir reikia politikos sprendimų, reikia remtis rinkos jėgomis. Taigi reikia, kad krovimo punktai būtų prieinami visuomeniai, kad E, ir tai reiškia, kad elektromobiliai turėtų būti gaminami remiantis rinkos poreikiais. Reikia užtikrinti adekvatų finansavimą alternatyvių degalų infrastruktūrai, kad ji plėtotųsi. Tam reikia panaudoti esamus finansinius instrumentus FC, CF, e, Horizontas e, programą. Tokios buvo ponios Henos Virkunen pastabos. Ji yra EPP frakcijos e, šešėlinė pranešėja. O dabar žodis poniai Werner iš socialdemokratų frakcijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir ačiū pranešėjui už pranešimo projektą. Manau, kad alternatyvių degalų e, infrastruktūros išplėtimas yra labai svarbus dekarbonizuojant transporto pramonę. Turime siekti e, didesnių ambicijų, e, elgiantis technologiškai neutraliai. Tokios sistemos bus E, labai svarbios. E, nacionaliniai infrastruktūros planai, kuriuos patikė valstybės narės, nėra pakankami, kad pasiektume tikslų, kuriuos išsikėlėme iki 2025 metų. E, kai kuriuose valstybėse narėse, tiesą sakant, daugumoje jų planai yra nepakankamai ambicingi. Jeigu veiksmų planai nėra pakankami, tuomet komisijai teks pereiti prie teisėkuros pasiūlymų. Mes turime nustatyti bent jau minimalų lygį, kuriam turėtų pritarti valstybės narės. E, nuo 12 iki 22 milijardų reikėtų investicijų 2025 metų. Tačiau e, neturėtume sėdėti rankas sudėję laukdami, kol taip atsitiks, turime sukurti atitinkamą e, pagrindą tam tikslui pasiekti, e, pasitelkiant privatų sektorių, taip pat valstybės narės, suteikti e, paramą prioritetiniams sektoriams. Tai reiškia, kad kažkuria prasme galėsime sušvelninti uh, riziką ir išspręsime kai kurias iškylančias problemas. Automobilių pramonė šiuo metu laukia infrastruktūros, tuo tarpu infrastruktūra laukia automobilių. Ir e, turime išeiti iš šios aklavietės. Apie tai kalbama ir kituose lygiuose, tuo tarpu vietos lygių. E, turime stikti galimybę e, įmonėms užsimti energijos gamybą, turime sukurti krovimo punktus vietos lygių, sukurti atitinkamus tinklus. Jeigu lauksime tik tai privataus sektoriaus, tai įmonės investuos tik ten, kur tai yra ekonomiškai naudingiausia. Vadinasi, turime užtikrinti, kad vietos valdžia galėtų, turėtų galimybę kurti tokią tipo infrastruktūrą. Dėkoju. Jums už jūsų pastabas, Alde frakcijos vardu, ponas Petersen. Dėkoju, pirmininkė, kad pasiektume ar įgyvendintume Paryžiaus sustarimo tikslus. Mes šiltnamio dujas transporto sektoriuje labai smarkiai turime e, sumažinti. Transporto sektorius yra vienintelis, kur uh, tų dujų išlakos nuo 90-ųjų metų didėjo, vadinasi, čia reikia kažką nuveikti. E, pranešime sakoma, kad 95 procentai Europos transporto priklauso nuo naftos kūro. E, vadinasi, reikia daug padirbėti, kad pasiektume Paryžiaus sustarimo tekstus ir sumažintume šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas. Aišku, e, tam pasiekti yra e, keletas aiškių kelių, e, yra nemažas spektras visokių iniciatyvų, ta kryptimi automobilių efektyvumo didinimas, alternatyviaus transporto plėtros pasiūlymai. Turime galvoti apie energetikos efektyvų vartojimą, visą tai svarbios iniciatyvos, E, iš esmės e, reikia daugiau elektrifikuoti mūsų visuomenę, tame tarpe ir transporto sektorių. Taigi šitam kontekste taip pat turime pažvelgti į tai, e, kokie yra mūsų elektros tinklai ir turime pagalvoti, kaip geriau panaudoti jau egzistuojančius pajėgumus. Jeigu norime transporto sektoriaus išlakas sumažinti, padidindami elektromobilių skaičių, tai turime užtikrinti ir laisvą elektros srovės judėjimą ir e, valstybė viduje, ir per sienas. Taigi turime užtikrinti, kad perdavimo sistemo operatoriai nesusidurtų su e, kliūtimis prie ES vidaus sienų, jeigu norime integruoti mūsų rinkas ir integruoti mūsų elektromobilius į transporto sektorių. Taigi turime sustiprinti tinklų stabilumą, e, konkurencijos pagalbą, sureguliuoti kainas ir toliau plėtoti šį sektorių. Alde frakcija šią prasme pateiks savo pasiūlymų ir pakeitimų. Ir nekantriai laukiame tolesnio darbo, rengiant šį pranešimą. Dėkui. Dėkoju kolegai, dėkoju už pasisakymą dabar. Ponas Marcelesi, žalių vardu. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Krastodemskijui, nes manome, kad jis kalba apie pačius aktualiausius, svarbiausius dalykus. Ir kaip jau ką tik buvo pasakyta, transportas dabar yra tas sektorius, kuris labiausiai prisideda prie e, šiltame efekto e, dujų išlagų. Reikia apriboti tas emisijas. Dėl to labai svarbu imtis e, priemonių, kovojant e, su klimato kaita ir transporto sektorius turėtų būti centras. Jeigu mes norime e, įgyventi Paryžiaus tikslus, kaip galima greičiau turime užtikrinti nulinės emisijas iš transporto sektorius. Mes turime ES vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus. Dėl alternatyvaus kūro degalų jis vaidina esminį vaidmenį. Praeitą savaitę vyko trišalės dėrybos. Uh, pažiūrėsime, kokie bus dar rezultatai, bet 14 procentų alternatyvių e, degalų turėtų būti iki 30 metų ir aš e, norėčiau, kad kriterijai ir šaltiniai, kurie e, būtų siejami su naujomis galimybėmis, būtų tikrai iš ekologinių šaltinių, ekologiškų šaltinių ir tvarių šaltinių. Uh, ir mes turėtume siaurinti iškastinio kūro naudojimą, kaip daug kartą, daug kartų esame sakę, reikia kalbėti apie atsinaujančius, tikrai atsinaujančius e, šaltinius. Ir e, pavyzdžiui, e, dažnai iš grūdinių, iš augalinių kultūrų auginamas kūras konkuruoja su maistu ir tai nėra tikra alternatyva. Mūsų tikslas yra labai rimtas, iššūkiai didžiuliai, nes e, jeigu mes norėtume, kad viskas veiktų, turėtume iš tikrųjų mažinti paklausą ir skaičių automobilių. Ir taip pat turėtume užsitikrinti atsinaujinančius šaltinius, kurie bū, reikia skatinti visuomenį transportą, pavyzdžiui, autobusus, dviračius. E, tai e, turėtų būti nauja transporto sistema ir reikia tikrai at, atsinaujinančių papildomų e, degalų šaltinių ir e, perdirbamų akumuliatorių, tvarių akumuliatorių. E, Tokiu būdu mes galėsime e, kalbėti apie atnaujintą iš esmės transporto sektorių ir vėliau kalbėsime dar apie mūsų pasiūlymus su pranešėju ponu Krasnodemskiu. Dėkuoju, dėkuoju Jums už pranešimą. Ponas Pochničev e, guoja vardu, jūs pakeičiate kolegą Benito Siluagą. Prašom. Dėkuoju. Ponas Količiak. Norėčiau pasakyti, kad mes turime kalbėti apie skirtingas transporto rūšis. Ne kiekviena yra e, labai gerai išplėtota ir ne iškart pavyks pakeisti mums iškastinį kūrą kitu. Mes turėtume galvoti apie realiai pasiekiamus tikslus. Ir galvoti, kaip juos pasiekti. komisija e, numato nuo 12 iki 25 milijardų eurų. Tai yra toks apitikris paskaičiavimas ir pirmiausia, lėšos bus skiriamos kelių transportui, ne kitoms transporto rūšims, pavyzdžiui, jūrų transportui, o daug laivų naudoja naftą, naftos produktus kaip degalus. Galbūt reikėtų kalbėti apie suskystintas gamtinės dujas, e, jos leistų išskirti mažiau CO2 bet nelabai įsivaizduoju, kaip oro jėgainių pagaminta energija gali būti naudojama jūrų transporto srityje ar oro transporto srityje. Tik labai lengvi lėktuvai, pavyzdžiui, gali naudoti elektrin... elektravaromus variklius. Geležinkeliai. Taip, aišku, kad galima čia naudoti būtų elektros energiją. Tačiau e, pusėje tinklo tai neatsipirktų. Reikia galvoti, kaip pakeisti dizelinius variklius. Ar vandenilio e, akumuliatorius baterijas, kaip dėkti. Tačiau kol kas nevyksta net bandymai geležinkelio sektoriuje atitinkami, tik tai transporto sektoriuje viskas daroma. O dėl kelių transporto yra daugybė galimybių. Lengviausias kelias būtų mažai CO2 išskiriančius degalus naudoti Mes turime infrastruktūrą gamtinėms dujoms, metanui, propanui, butanui. Propano, butano infrastruktūra e, toliau yra plėtojama. Elektromobiliai. Jiems reikia geros infrastruktūros, kad būtų galima įkrauti akumuliatorius ir panašiai. Vandenilio infrastruktūra taip pat nėra išplėtota bet galima galvoti apie tai, kaip pasiekti rezultatų, nes žinome, kad elektros dažnai pagamina per daug ir galima būtų ją panaudoti e, vandenilio gamybai. kelių transporte ir tokiu būdu bus, būtų plačiau naudojami vandenilio varikliai. Žemės ūkio naudmenas būtų galima naudoti ga, maistui gaminti, o ne kūrui degalams gaminti. Galbūt kitas klausimas galbūt būtų trečios e, kartos e, kultūros, kurios būtų, būtų naudojamos. Dabar komisijos atstovui suteiksiu žodį iš judėjimo generalinio direktorato. Uh, Dėkoju. Labai esame patenkinti pranešimo projektu. Mūsų nuomonė yra jame pateikta įdomių išvalgų ir žiūrima uh, iš kitokios perspektyvos, negu kad anksčiau. Mes tuo esame labai patenkinti. Taip pat pritarėme jums, kad reikia, jog pramonė sparčiau veiktų, ypač norint gyveninti komisijos pirmininko Junkerio uh, paskeltus tikslus. Būtent, kad pramonė būtų lyderė e, skai, įdėgiant skaitmenius aspektus, mažinant CO2 emisijas. Taip pat e, kitoje daugiametėje finansinėje programoje e, numatyta spe, skirti specialias lėšas šiai sričiai Reikia e, dirbti glaudžiau su transporto sistemų operatoriais, reikia dėkti išmanės sistemas, pavyzdžiui, skaitiklius ir reikia e, kaip galima greičiau statyti dėl švarios energetikos priemonių rinkinio. Tai yra e, tekstas, kuris siūlo svarbes teisėkuros iniciatyvas dėl išmaniųjų tinklų ir išmaniųjų apskaitos prietaisų. Uh, Reikia e, kalbėti apie atvirą prieigą įkrovos punktų. Tai yra prioritetas, kurį ir mes nagrinėjame. Tokiu būdu paspartinsime alternatyvaus kūro naudojimą Europoje platesnį. Taip pat reikia sparčiau skaitmeninti transporto sektorių, reikia e, kalbėti apie duomenų apsaugą tuo pačiu, jūs siūlote tai ir komisija, ir tuos aspektus taip pat nagrinėjame, suvokėme, kokios yra pagrindinės problemos ir dirbame su valstybėmis narėmis e, darnaus transporto forumo kontekste, taip pat su standartizacijos atitinkamomis institucijomis. kitais metais alternatyvių degalų direktyva bus vertinama ir žiūrėsime į tuos klausimus, žiūrėsime, kaip direktyva leidžia spręsti tas problemas. Dėkuoju Jums. Dėkuoju Jums, ponė Verduin, už pasisakymą, už komisijos požiūrio pristatymą. Dabar norėčiau steigti žodį ponui Česakui jeigu jis norėtų apibendrinti diskusiją pranešėjo vardu. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems už išsakytas pastabas e, frakcijų vardu. E, tiek darbuotojai, tiek aš pasižymėjome visas e, pastabas ir jas perduosime ponui Krasnodemskiui. Dar mūsų laukia nemažai darbų susijusių su šiuo dokumentu. Galima pateikti pakeitimus iki e, birželio 19 dienos 18 valandos. Balsavimas komitete vyks Liepos 10 dieną. Tai yra ITRE komitete vyks balsavimas Liepos 10 dieną, transporto komitete e, rugsėjo 24. O, spalio, o lapkričio mėnesį plenarinėje sesijoje. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra penktasis klausimas Europos regionės plėtros fondas, socialinis fondas, sanglaudos fondas, e, Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Europos E, jūrų reikalų žuvininkystės e, fondui bendros nuostatos taikomos e, siekia, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse. Mūsų pranešiai yra Sofija Sakorafa. Ji atstovauja GUE frakcijai. Ji parengė E, nuomonę dėl reglamento, kuris, e, kuriuo keičiama keltas reglamentų, siekiant sustiprinti struktūrinės reformas valstybėse narėse. E, komisija ketina pasiūlyti naują priemonę, kad paremtų valstybės narės įgyvendant struktūrinės reformas, kurios yra patvirtintos Europos semestro kontekste. Taigi struktūrinės reformos ir Europos semestras tai yra du pagrindiniai elementai, e, kurie atsispindės šiame reglamente. Komisija pateikė pasiūlymus diskusijoms, kad būtų galima įvertinti siūlomą programą e, bandomuoju etapu 2018-2020 metais. Dar galiu pasakyti, kad pagrindinis komitetas, regioninis plėtros komitetas, rytoj rengia specialų klausimą šiuo klausimu. Rytoj, antradienį, regi komitete vyks specialus klausimas. Jeigu kam nors įdomu, tai aišku, kviečiu kaip galima daugiau jūsų dalyvauti tame klausime ir dalyvauti diskusijose. Dabar Norėčiau suteikti žodį poniai Sakorafai. Prašom, pristatykite savo nuomonę. Koju, ponė pirmininkė. Kaip žinote, buvo bandoma atremti kritiką, kuri buvo skirta atinkamiems fondams, sakant, kad tas finansavimas buvo neadekvatus, buvo siūloma e, numatytas 14-20 metų programavimo laikotarpis. Kiekvienai veiksmų programai buvo numatytas tam tikras laikotarpis ir dabar kiekvienu atveju buvo kalbama apie tikslus, kurių reikės pasiekti ir štai dabar jau matome, kokie, kokia yra pasiekta pažanga. Iki 2018 pabaigos pamatysime, kaip įvairios programos pasiekė joms iškeltų rezultatų. Žiūrėsime, ar buvo pasiekti tarpiniai tikslai, ar to nebuvo padaryta. Mes kalbame apie 6 procentų efektyvumo lygį, lyginant su regioninės plėtros fondų, socialinių fondų ar sąnaudos fondų. Kai dėl programų, kurios tikslų nepasieks, yra, joms yra numatytos sankcijos. Norėčiau pasakyti, kad tas Europos komisijos siūlymas mane nemaloniai nustebino. Kodėl? Todėl, kad komisija norėtų, kad ji pati galėtų tvarkyti tą rezervo fondą. Kitaip tariant, ji galėtų taikyti horizontales nuostatas e, semestro metu susijusius su šiuo fondu. Tačiau semestro kontekste įvairios politikos turi visai skirtingus tikslus. Štai, pavyzdžiui, pasižiūrėkite į sąlygiškumą, eksantę ir makroekonominį sąlygiškumą. Tai yra pakankamai rizikingas elementas, jeigu norime užtikrinti nuoseklų ir tvarų augimą ES. Mes esame pabrėžę sanglaudos politikos svarbą ir Europos semestro svarbą. Nereikėtų, kad tai e, būtų interpretuojama taip, kad būtų kad nebūtų pakenkta tikslams. 21 milijardas buvo e, nukreiptas neva nuo pagrindinio tikslo. Ir kalbant, ir tas fondas buvo atidėtas į rezervą. Aš norėčiau pasakyti, kad visa tai skiriasi nuo sanglaudos politikos svarbiausių tikslų, o šios politikos tikslas yra panaikinti skirtumus tarp įvairių regionų. Dėl to gali nutikti taip, kad svarbios lėšos bus nukreiptos kitur ir tai turės neigiamos įtakos įvairioms politikoms. Turime kalbėti apie solidarumą, apie mm, gerybių perskirstimą ir visa tai e, bus savotiškai nuneikta, tam gali iškilti pavojus. O kai dėl procedūros? Visi tie siūlymai yra pateikiami vėlai, viskas pakankamai neaišku. Yra numatyta atgaliniai tam tikri veiksmai. Tai gali kelti problemų biudžeto požiūrių. Nepamirškime, kad bus išreikšta abejonių dėl kai kurių viešų įgyvendinamų projektų, kurie jau pradėti yra įgyvendinti. Aš už reformas. Tačiau struktūriniai fondai neturėtų būti sutelti tik prie Europos semestro. Jūs Žinote, kad jau sanglaudos fondai buvo perskirstyti, kad būtų galima įgyvendinti struktūrinių įvairių reformų programas. Dabar komisija siūlo lėšas padidinti aštuonioms programoms. Kitaip tariant, pusiausvyra tarp semestro ir sanklaudos gali būti sujaukta būsimajame etape. Ir čia galėčiau paminėti tuos 25 milijardus, kurie būtų siejami su lankstumo priemonė. Tuo pat metu Europos komisija numatė sumažinti sanglaudos lėšas. Na ir apibendrindama, norėčiau priminti keletą dalykų susijusių su sanglaudos fondų valdymu. Regisi yra sustarimas tarp valstybių narių ir Europos komisijos. Tačiau valstybė narė gali nuspręsti pasinaudoti dalimi rezervų arba nepasinaudoti tuo, kad galėtų gyventi struktūrinės reformas. Visa tai reiškia, kad Europos komisija vykdys tiesioginį šio fondo valdymą. Kita vertus, valstybės narės uh, E, šių išteklių valdymo srity praras bet kokią kontrolę. Visa, kas yra susijęs su struktūrinėmis reformomis, bus susijęs su Europos komisija, su jos atitinkama tarnyba. Mes kreipėmės į regį komitetą, kuris yra atsakingas iš esmės šio klausimu, į biudžeto ir ekonomikos komitetus, kad šis komisijos siūlymas būtų atmestas. Dėkoju. Pirmininkas dėkoju, gerbiama kolegė, už jūsų išdėstytas pastabas. Jūs esate pranešėję šiuo klausimu, o dabar suteiksime žodį šešėlinims pranešėjams. Kristian Silvių Bušoj kalbės pirmas apie frakcijos vardu. Tiesa, mūsų kolegos nėra ir paprašė perskaityti jo pastabas jums visiems. Taigi, Kristian Busoj. Iššūkių kupinų laikotarpių sanglaudos politikai. Ir tuomet, kai prasideda diskusijos dėl daugiametės finansinės programos po 2020 metą, bandyti e, pritaikyti biudžeto reformą ir tie nauji siūlymai turėtų būti gyvendinami labai atsargiai. Nacionalinės reformos kapitalo ir darbo rinkose viešoji administracija, apmokestinimo politika ir žmogiškasis kapitalas yra tie dalykai, kurie yra svarbus valstybėse narėse. Naujos re, paramos reformoms programos vaidina esminį vaidmenį tam, kad būtų galima išlaikyti nacionalinių reformų pagreitį. Tad Džiaugiuosi nuostatomis, kurios yra numatytos daugiametinėje finansinėje programoje po 2020 metų e, yra numatytas biudžeto padidinimas ir tai yra atskira priemonė nuo Europos investicijų ir strateginių reformų programos. Iki dabar tos reformų programos turėjo vieną iš didžiausių pridėtinių verčių Europos Sąjungoje. Po rinkimų Europos parlamentą aš nuolatos sakiau, kad reformos be paramos neigiamai parems, neigiamai paveiks įvairias politikos kryptis, neigiamai paveiks pačią Europos Sąjungą. tai galėtų padidinti euroskepticizmo kilimą ir sumenkinti sanglautus politikos svarbą. Todėl po konsultacijų su regi komitetu aš paremiau ponios Sakurafos raginimą atmesti Europos komisijos pasiūlymą. Šitaip mano kolega Kristian Busoj, EPP frakcijos vardu. Kitas kalbėtojas socialdemokratų frakcijos vardu yra kolega Gajer. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man iš tiesų labai svarbu, kad diskutuojama mūsų komitete tokių svarbių klausimų. Ir regisi, visi esame vieningi šiuo klausimu. Mano frakcija mano, juk reikėtų pritarti pranešėjos siūlymams, nes priežastys buvo labai aiškiai išdėstytos, kodėl reikėtų paremti jos siūlymus. Reikėtų turėti nuo savosius išteklius, be abejo, aš galiu tokį siūlymą tik paremti, man atrodo, niekas dėl to neprieštaraus. ES turi turėti iš, reikiamus išteklius. Svarbu atsižvelgti Europos semestro siūlymus. Ir norėčiau pasakyti, kad e, tie, tie fondai turi būti tinkamai naudojami. Tie fondai dabar nėra tinkamai siejami su keliamais tikslais. Priemonės E, kai kurios siūlymos, siūlomos yra pernelyg toli siekiančios, dėl to rezultatas gali būti prastas. Esu biudžeto komiteto narys, kai kalbėjome apie paskutinę daugmetinę programą, kaip tik apie tokią pasirinktą kryptį ir diskutavome, apie rezervą diskutavome. Mes tuo metu rezervui pritarėme, nes rėmėmės tuo principu, kad e, galima šiuo būdu pasiekti puikų, puikių rezultatų, sulaukti nuolaidų kai kuriais atvejais. tas rezervų fondas būtų skirtas tokioms šalims, kurios turi aiškius tikslus, tų tikslų siekia. O dabar Europos komisijos siūlymai yra nukreipti priešingą kryptim nuo mano įsitikinimų, taip sakant. Ir manau, kad reikia neužmiršti to, kad mano frakcija e, mano štai kaip reikia remtis papildomomis priemonėmis ir nereikėtų mažinti regionams numatytų lėšų. Na ir paskutinis dalykas. Europos komisija turi labai mažai laiko e, įgyvendinant dabartinę daugiametę finansinę programą šiai priemoniai panaudoti. Tad tai turėtų būti daroma arba atlikus vertinimus, kuriuos ir mes atlikome, ir čia veiksmų laisvės yra nedaug, arba remiantis kažkuo, kas bus numatyta 19 metų pabaigoje. Tad turime metus laiko iki naujos daugiametės finansinės programos pradžios. Ir aš nežinau, kaip per tiek laiko Europos komisija galėtų atlikti visą numatytą procedūrą. Nežinau, kaip galima tokiu atveju tikėtis sėkmės. Aš manau štai ką. Manau, kad reikės keisti galiojančias taisyklės ir tai yra, sakyčiau, tokia, jeigu tai galim pasakyti, salamio technika, kai viskas raikoma riekutėmis ir tada dalyjama. Aš norėčiau paremti pranešėjo siūlymą ir norėčiau pasakyti, kad tą siūlymą reikėtų atmesti. Dėkui. Uh, thank you. Dėkoju. Dėkoju. Kolegai, dabar Alde frakcijos vardu Pone Vėrink, ji kaip tik laiko atėjo labai tiksliai. Atėjo, e, žodis jums. E, dėkoju, kad taip vėluoju. E, parlamente šiuo metu tikrai daug nuveiktinų dalykų. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir poniai Safarovai už nuomonės projektą. Noriu akcentuoti, kad pritariu komisijos pasiūlymo principams. Aldės frakcijoje linkstame pritarti idėjai, kad struktūriniai fondai turėtų būti lankščiau panaudojami. Taigi iš principo aš esu už komisijos pasiūlymą, tačiau yra ir tam tikras bet. Turiu klausimų dėl e, laiko grafiko, dėl įgyventinimo ir dėl sąlygų. Aš norėčiau paklausti komisijos e, dėl štai kokių elementų. E, kokias išlaidas galima bus finansuoti iš veiklos lėšų rezervo? Susijęs su tuo, kaip jūs garantuosite, kad valstybės narės e, gaus papildomų pinigų. E, šiais dviem klausimais štai ko noriu pasteirauti mes turime sustelti į tai, kaip ES valstybės narės reaguoja į Europos semestro reikalavimą vykdyti struktūrinius pokyčius. Dėl pasiūlymo savalaikiškumo noriu paklausti, kaip bus įmanoma šį naują projektą įgyvendinti ir kaip jisai koreliuos su būsimu pasiūlymu dėl DFP. Nekantrai lauksiu tolesnių diskusijų šiuo klausimu. Dėkui. Dėkuoju, ponė. Galiu Jums e, pasakyti, kad e, iš kitų uh, politinių frakcijų buvo dar ir toliau siekiančių pasiūlymų. Tačiau e, dabar turime galimybę išklausyti Europos komisijos atsakymą. Ponas Miguel Žil Tertra iš generalinio sekretoriato. Dėkuoju, panė Plinkė, ir ačiū, kad pakvietėte mus šiandieną. E, pasiūlymo premisa tokia. Struktūrinės reformos yra iš ankstinė sąlyga Ar gerai dabar mane girdite? Taip. E, taigi pakartosiu. Mūsų pasiūlymo e, išeities taškas yra tai, kad struktūrinės savamos yra iš ankstinė augimo sąlyga. Mes galime, negalime investuoti į tam tikrus sektorius ir užtikrinti e, viešųjų investicijų veiksmingumo, jeigu administ, e, viešasis administravimas ir sektorinis reguliavimas nėra veiksmingi. Manau, kad e, parlamento nariai e, puikiai tai suvokia. Egzistuoja bandomasis etapas, rengiantis e, busimai DFP. Šie pasiūlymai kaip tik leidžia e, išsiaiškinti skirtumus, nuomonės skirtumus ir todėl aš pakalbėsiu apie bandomąjį etapą. E, tame etape e, jokie pinigai iš nieko neatimami, tą reikia akcentuoti. Iš bendrų nuostatų reglamento išplaukia noras e, plačiau panaudoti veiklos lėšų rezervą. Komisija nespręs, kur valstybės narės turi tą rezervą naudoti, tačiau uh, pabrėžė, kad tas rezervas galėtų būti panaudojamas e, struktūriniams reformoms paremti, o ne vien tik tai atskiroms programoms paremti. Taigi valstybės narės, jeigu nori, gali veiklos lėšų rezervo lėšas e, naudoti ir konkrečioms programoms, bet taip pat bandoma pažiūrėti, ar galima būtų tas lėšas panaudoti ir remiant struktūrinės reformas. E, nėra prieštaramų tarp Europos semestro ir Europos struktūrinių investicijų fondo. E, turi e, egzistuoti visiška sangloda tarp to, kaip mes remiame ir investicijas, ir struktūrinės reformas, kalbant apie ateities augimų modelius. Reformą siūlo ne komisija, o pačios valstybės narės. Ir tos reformos, žinoma, turi būti geros reformos, taigi e, siekti susiduroti su tais iššūkiais, kurie įvardyjami Europos semestro procese. Tai reikia daryti dialoge su Europos komisija, nustatant tam tikrus rodiklius ir tikslus. Kalbant apie veiklos grafiką, norint pasinaudoti šiuo bandomuoju etapu, e, valstybės narės turi veikti labai sparčiai, dabar ateina vasara. E, ir mes norime ištirti galimybės valstybėms narėms pasinaudoti veiklos lėšų rezervų, jeigu jos nori E, panaudoti tas lėšas šiame programavimo laikotarpyje, e, juos privalo tas reformas pasiūlyti dar šiais metais. Tai tiek dėl bandomojo etapo. Jeigu kalbame apie kitą DFP, komisija jau pateikė struktūrinių reformų reglamento rėmimo uh, reg, uh, programą. Tai yra uh, atskira priemonė, ji e, skiriasi nuo Europos struktūrinių investicinių fondų reglamento ir jos tikslas yra paremti valstybių narių, kurios siekia tapti eurozonos narėmis konvergenciją. E, šis pasiūlymas kitoje e, daugiametėje finansų programoje turi du elementus. Iš vienos pusės 11 milijardų valstybėms narėms, e, kad galėtų pasinaudoti vadinamojo sanglaudos raktu, e, valstybės narės čia gali pateikti reformas, e, vėlgi sutinkamai su Europos semestru, o jeigu valstybės narės nepasinaudoja šiomis lėšomis, kuris yra prieinamas, jos sugrįžta į bendrą katilą, kad galima būtų jas panaudoti kitiems. Taigi, baigiant, e, labai svarbu e, akcentuoti mintį, kad e, lėšos ir nėra niekur nukreipiamos, komisija stengiasi užtikrinti e, iš ankstinės sąlygas, kad struktūrinių investicinių fondų lėšas būtų tinkamai leidžiamas. Na ir, ir dar kitas elementas e, - lėšos, e, kurios bus duodamos valstybėms narėms, e, bus paramos biudžetui forma skiriamos. Taigi e, tai koreliuos su Europos struktūrinių investicijų fondo programomis. Dėkoju, ponė Sahorafa, įtrė komiteto pranešėjai šiuo klausimu. E, jūsų apibendrinimas. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pradžioj noriu padėkoti kolegoms už jų pastabas ir išsakytas mintis. Komisijos e, pasiūlymas e, visiškai kertasi su tais pareiškimais, kuriuos komisija padarė plenarinėme posėdėje. Kovo 15 šiais metais komisijos narys Han, kalbėdamas apie veiklos lėšų rezervą, sakė, kad e, pokyčiai bus labai nedideli ir tiesiog e, e, Kadangi didesni pakeitimai tik tai sukeltų daugiau komplikacijų. Vadinasi, Daug jų nebus e, teikiama plenarime posėdėje, komisijos narys sumenkino tuos pakeitimus. Todėl aš visiškai nesuprantu, kodėl šis naujasis komisijos pasiūlymas yra visiškai kitoks, kai kalbama apie veiklos lėšų rezervo panaudojimą. E, tai veda prie nesažiningo veikimo, prie dvigubų standartų taikymo. Džiaugiausi, e, girdėdama kitų frakcijų pasisakymus, e, jų pritarimą mano nuomonėjai ir aš raginčiau komisiją atsimti savo pasiūlymą, ponė. Pirmininkė, reikėtų uh, grįžti prie ankstesnės sistemos. Dėkoju. Thank you, madam. Dėkoju, gerima ponė. Pakeitimus gali pateikti iki šių metų birželio 19 dienos, balsuosime Liepos 10, kada vyks balsavimas pagrindinėme komitete ar per plenarinį posėdį dar turi būti patikslinta. Dėkoju, dabar šeštas darbo tvarkės klausimas ir noriu pasveikinti poną Karlos Moidaš, Europos komisijos narį atsakingą už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas. Sutinkame pagal struktūruoto dialogo formatą. Kalbėsime taip pat apie ką tik tai pateiktą pasiūlymą dėl naujosios daugiametės finansavimo programos teisėkuros programas Norėtume, kad gerbiamas komisijos narys pristatytų komisijos pasiūlymus apie Europos horizonto pamatų, pamatinę programą. Būtent apie šią konkrečią programą, taip pat apie Euratomo mokslinio tyrimų programą 21-25 metams. Kaip jūs žinote, jau vyko diskusijos prieš porą ar prieš tris mėnesius ir įtrė komitete daug diskusijų vyksta ir kolegos iš įtrė komiteto Strasbūrė su komisijos nariu Moiduš susitiko ir kalbėjo apie tai. Mes suprantame, kad pasiūlymai jau yra pateikti, viskas parengta ir būtų įdomu prieš mums patvirtinant mūsų pranešimo projektą, dar kartą viską aptarti. E, prieš e, tai, kol prasidės politinės darbas ir bus Europos horizontas iš esmės aptarnėjama ši programa. Komisijos nariai žodis jums, gerbimas pirmininkė, e, gerbiamas Irži Buzekai, gerbiami komiteto nariai, man visuomet malonu lankytis pas Aš noriu pasakyti, kad man šį kartą buvo gana sunku renkti sustikimui, nes atvykstu pas jūs gana dažnai ir beveik viską jau jums esu papasakojęs apie Europos horizontą prieš tvirtinant šią programą. Ir esu pasakęs, kas yra svarbiausia, taigi nebenoriu kartotis, tačiau nežiūrint to, man labai malonu lankytis pas jūs ir oficialiai pristatyti šią programą. Dėl, e, pirmiausiai pakalbėsiu apie biudžetą apskritai, tikriausiai nebereikia niekam priminti, kaip sunkiai mes dirbame. Žinome, kad mažiau šalių turės įnešti įmokas, prioritetų yra daugiau kai, ka, kai kurios valstybės narės nori, kad biudžetas būtų didesnis, kai m, kurios nori, kad politikos priemonių ratas būtų praplėstas, taigi viskas vyko labai sudėtingai dėrybos ir mums galiausiai pavyko 100 milijardų eurų Ty, dėl tokios sumos susitarti šiai programai. Europos horizontas viena iš nedaugelio programų, kuri yra išskiriama kaip prioritetas komisijos ir padidintas biudžetas jai yra gana stipriai. Galima, aišku, skirtingai vertinti skaičius, jeigu dar įtrauktas bus euratomas, jeigu ne, ar turėsime finansinę priemonę ar ne, tačiau iš tikrųjų padidinimas yra didelis. Jeigu pažiūrėsime į horizontą 2020, 77 milijardai buvo skirta, jeigu atimsime jungtinę karalystę, nes dabar žiūrime 27 šalis, tai 67 milijardai liks horizontui 2020, taigi nuo 67 milijardų iki 100 patidėjo e, vos ne 50 procentų ir mes turime tuo pasidžiaugti. Ar tai pakanka, jūs galite paklausti, ne, nepakanka nes norėtume dar e, daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir mokslui. Bet jeigu paklausumėte, ar aš džiaugiuosi tą sumą, pasakysiu atvirai, kad taip, aš esu labai patenkintas ją ir e, labai didžiuojosi matydamas ją, nes žinau, koks yra išeities taškas. Aš labai remiu jūsų visų pastangas siekti didesnio biudžeto. Ar jūs e, visi puikiai žinote Europos parlamente? ką aš remsiu, kieno pusėje būsiu, kai prasidės vėliau diskusijos šiais metais. Dar dėl biudžeto ir mūsų pasiūlymo dėl biudžeto skirstimo pagal ramščius. Aš žinau, kai kurie iš jūsų norėtumėte, kad daugiau lėšų būtų skiriama pirmajam ramščiui, kai kas antrajam, kai kas gins trečiai ramstį ir tikriausiai visi jūs esate teisūs, nes Mums e, taip norėtųsi e, daugiau pinigų, bet reikia rinktis ir pasirinkimas yra subalansuotas. Visi kolegos kolegijoje komisijos pritarė mano pozicijai ir mes matome tuos jau pasirinkimus ir aš jais didžiuojuosi. Dabar trumpai. Pirmasis ramstis atvir, - atviras mokslas. 25,8 milijardo. Tai užtikrins horizonto 2020 veiksmų testinumą ir taip pat Europos mokslinio tyrimų tarybai išreikšta labai didelė programa nuo 13 iki beveik 17 milijardų Europos mokslinio tyrimų tarybai numatyta padidinti finansavimą, tikrai mes galime tuo pasidžiaugti. Taip pat e, Marijas Kledovskos kuri veiksmai e, mokslinio tyrimų infrastruktūroje bus deramai finansuojami. Antras ramstis e, globalūs iššūkiai, konkurencingumo didinimas 52,7 milijardai, iššūkiai visuomeniai, plečiantis technologijoms, požiūrius keisis, akcentuosime klasterių svarbą ir skirtingos veiklos svarbą. Šeši klasteriai išskirti. Pirmas - sveikata, antras - saugi visuomenė, trečias - skaitmeninė pramonė, ketvirtas - energetika, klimatas, judumas, penktas - maistas, gamtos ištekliai. Mintis buvo skatinti tarp šakinės sąveikas, e, tarp šakinę politiką. Ir aš kiekvieną kartą atvykdamas pas jūs e, kalbu apie tai. Mintis yra, galima kalbėti apie naujus dalykus tik tai dirbant e, įvairiuose sektoriuose, srityse, politikos e, srityse. Dėl to mes e, pradėjome kalbėti apie taip vadinamas misijas. Aš noriu pasakyti, kad jeigu kas manęs klaus, kas tai yra, kaip aš įsivaizduoju, kas yra tos misijos, man viskas atrodo paprastai. Mes antrame ramstyje biudžete turime suvokti, kad misijos yra susijusios su įvairiomis sritimis, ne tik su antruoju ramščiu ir kiekvienas gali prisidėti prie tų misijų, bet 5-10 milijardų eurų numatyta šiame ramstyje misijoms, taip vadinamoms. Uh, ir ką reikėtų daryti toliau. Pirmiausiai mes turime susitarti su jumis dėl kriterijų. Kriterijai yra labai gerai apibriežti, išdėsti pasiūlymai ir tai yra pirmas žingsnis. Be e, sutarimo dėl kriterijų mes negalėsime apibriežti misijų. Antras, kai jūs pritarsite kriterijams, turėsime kalbėti apie e, sritis misijų kokiuose srityse mes jas norime matyti. Ar tai sveikatos apsauga, energetika, e, švari energetika ar kitos sritis. Mums reikia apibrėžti konkrečias veiklos sritis. Ir aš mielai vėl atvyksiu pas jūs ir kalbėsiu su jumis apie tas sritis. Tačiau pirmiausia, mes, kaip sakiau, turime apsitarti, sutarti dėl kriterijų. Jau nemažai diskusijų gerų vyko su kai kuriais iš jūsų dėl sričių. Mes kalbėjome apie vėžio tyrimus, tai labai svarbu Europai. Kalbėjome su parlamento nariais apie specialią misiją vėžio tyrimų srityje. Daug vyksta darbo šioje srityje ir atrodo, kad tai yra labai gera mintis. Mes nuo rugsėjo turėtume apsibriežti potencialias sritis ir iki kitų metų pradžios jau reikėtų žinoti, kokios jos yra. Trečias ramstis - atviros inovacijos. Mes pirmą kartą siūlome Europos inovacijų tarybos mintį inovacijų horizontas ir informacinės technologijos tai labai svarbu. Aš atsakiau Jums laišku į klausimą dėl Europos inovacijų tarybos. Europos technologijų instituto. Man atrodo, kad jis labai svarbus, sukuriant specialią sistemą, tačiau dėl finansinės paramos mes turime galvoti ne apie technologijų institutą, bet inovacijų tarybą, nes tai yra ekosistemos mūsų dalis. Uh, Aš e, atsakiau jums į laišką autoriams klausimo. Laišku tai yra apie informaciją. E, technologijų instituto numatyta jam apie 3 milijardus, bet mes taip pat sieksime paremti ir kitus ramšius. Ir aš apie tai aiškiai savo laiške sakau, mes inovacijų tarybą tikrai remiame ir mūsų siekiai dabar yra ambicingi ir dabar norėčiau paminėti tris dalykus. Aš kalbėjau daug apie inovacijų tarybą, bet konkrečiai nesu kalbėjęs apie skirtingas sistemas. Kaip aš įsivaizduoju uh, inovacijų tarybą? Tai yra mokslo įvairios sritys ir toks vadinamas, tokia vadinama paieška kelio, tai bus susijusi su inovatoriškais tyrimais ir taip pat e, paspartinsime galimybės e, startuoliams informacijų technologijų. E, mes pirmiausia galvosime apie tam tikrus e, mokslinį sudomėjimą keliančius dalykus, paskui ieškosime galimybių ir susisieksime su tomis e, įmonėmis ir tokiu būdu paspartinsime dotacijų skirimo e, tvarką, procedūrą. Aš žinau, kad daugelis iš jūsų su m, mm, manimi kalbėjote apie JAV. E, patirtį. Aš noriu pasakyti, kad mes nenorime kopijuoti jav, bet mes norime pasižiūrėti į tai, kas pasiteisina ir galbūt pasinaudoti tuo. Uh, JAV patirtis, lankstumas, dotacijų sustabdymas, keitimas vietos, tai yra gera mintis. DARPA, atitinkama agentūra JAV, e, taip veikia. Kitas dalykas - valdymas. E, programų valdytojai patyrę dirbs, kurie bus ekspertai tam tikrų sričių ir jie uh, E, sugebės sujungti taškus tarp įvairių inovatorių. Ir tas ramstis bus sujungtas su kitais ir mes tokiu būdu stiprins Europos mokslinio tyrimų erdvę. Ir mokslinio tyrimų erdvėje mes e, siekiame padidinti e, veik, padvigubinti veiksmus ir komiteto pirmininkas Būzekas yra lyderis tų minčių. Mes siekiame e, skatinti kompetencijos centrų e, veiklą. Ir jūs siekite, kad padvigubintas būtų biudžetas. E, labai didžiuojamės tuo, kad mums pavyko tai užsitikrinti. Ir dabar numatytos bus tam tikros priemonės, kurios yra labai svarbios. Dėl laikos tokos aš negaliu kalbėti apie visus kitus e, punktus išsamei, bet atsakydamas jums į klausimus tą padarysiu. Dabar norėčiau porą dalykų pasakyti apie kitus pasiūlymą atsispindinčius svarbius dalykus. Vienas yra partnerystės. Ir Aš esu sakęs, kad turime įvairių partnerysčių, kurios įvairiai vadinasi, bet reikėtų kai ką paprasčiau padaryti. Ir mintis E, yra tokia, labai paprasta. Pirmiausia, turime būti atviri viešoms privačioms partnerystėms, kad atsirastų finansavimas, kur anksčiau neturėjome. Ir e, galima veikti pagal tris tipus. Pirmas - ko programų partnerystės, bendros, bendrų programų partnerystės. Kiekvienas partneris finansuoja savo dalį ir dirbam paraleliai. Antras dalykas e, bendro finansavimo partnerystės, kai sutelkiamas finansavimas, kad būtų užtikrinta kritinė masė ir toliau institucinės partnerystės, kaip prima. Ir kitos 185 straipsnis, 187 straipsnis numato tokias galimybės. Ir tokiu būdu mes supaprastinsime partnerysčių steigimą. Ir aš tai norėjau su jumis aptarti aptarti ir papasakoti jums apie mūsų požiūrį tai ir kodėl mes būtume, nu, būtume norime to, toliau sinergijos. E, norėjau baigdamas jums papasakoti jums apie vieną ypatingai novatorišką dalyką e, dėl sinergijų Europos horizontas, struktūrinių fondų e, teisės aktai numatys meistriškumo žvaigždės tam tikrus principus ir jeigu bus identifikuotas tam tikras subjektas kaip po toks, tai jisai galės gauti finansavimą, pavyzdžiui, iš struktūrinių fondų. Ir e, sutarę su kolegė atsakinga už konkurenciją esame numatę tam tikras sąlygas dėl valstybės pagalbos. Dar vienas dalykas - struktūrinių fondų finansavimas. Eronets, taip vadinami, yra 30 procentų horizonto 2020 finansavimo, 70 nacionalinio finansavimo. Dabar bus galima e, panaudoti Europos horizonto ir struktūrinių fondų lėšas Anksčiau būdavo sunku taip dirbti, o dabar sąlygos bus palengvintos. Gerbiamas pirmininkė Būzekai, gerbiami nariai, aš tikiuosi, kad turėsiu atsakydamas galimybę plačiau pakalbėti apie tuos elementus, tačiau Ačiū Jums. E, noriu dar pasakyti, kad Jean-Enric Makė, generalinis direktorius, atvyko kartu su manimi ir mes su juo esame pasirengę atsakyti į visus Jūsų klausimus. E, šis e, laikmetis yra labai sudėtingas visoms komisijos tarnyboms ir norėčiau padėkoti jau visų darbuotojams, esant generaliniam direktoriui už darbą. Mūsų rezultatas tikrai galutinis yra puikus, esame visi jo labai patenkinti ir aš dabar norėčiau išklausyti jūsų. Komisioner. Dėkoju, ponė komisarė, už jūsų situacijos pristatymą. Jūs teisus, jūs teisus. Mes jau ne pirmą kartą apie šios visus dalykus diskutuojame, bet siūlymai dabar yra ant stalo, vadinasi, turime objektą diskusijai. Kaip jūs puikiai žinote, esame sulaukę trijų pranešimų Ir taip pat turime tris tuos pranešėjus svarbiausius. Vienas iš jų asmeniškai dalyvauja mūsų posėdėje, Ir tai yra ponas Kristianas Egler. Jis yra atsakingas už Horizontą Europą, už šią programos dalį. Tai nuo jūsų ir pradėkime. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, sveiki atvykę Europos parlamentą. Manau, kad visuomenės interesas yra labai didelis, nes jūs kalbate apie labai inovatyvų pranešimą, jūs ne tik kalbate apie inovacijas, bet jūs kalbate apie tai, kas bus įgyvendinta praktikoje, dėl to visą tai yra taip svarbu. Biudžeto požiūris krypsta teisinga linkme. Mes parlamente galbūt e, tų užmojo požiūrių mes siekiame, kad tas parlamente, kad tas užmojis būtų kuo platesnis Biudžeto požiūriu 160 milijardų buvo numatyta ir tai galėtų esmingai paskatinti augimą Europoje. Mes norėtume to pasiekti. Tai dėl biudžeto. Turiu du klausimus susijusių su vidaus dėrybų struktūra, bet susidaro toks įspūdis, kad 10 milijardų iš biudžeto atrodo nukeliaus žemės ūkiui. Na taip, galima pagrysti tai, diferencijuotai apie tai kalbėti, bet man atrodo, reikėtų iškelti klausimą, ar žemės ūkis yra tikrai mokslo tyrimų srity prioritetas numeris vienas. E, ar čia būtų sunčiamas toksai keistas pakankamai signalas. Kita vertus, svarbu turėti finansinės priemonės, kurios yra svarbios. Man atrodo, 3,5 milijardų yra paimtos iš kitų programų. Ir tai gali tapti politinių iššūkių savotiškai. Kit, dėl kitų dalykų norėčiau irgi užduoti klausimą. Vienas iš svarbiausių prioritetų Europos parlamente yra biudžeto išplėtimas, biudžeto padidinimas Tačiau mes norėtume šiek tiek daugiau sužinoti, koksgi užmojais ateičiai yra numatytas, ypač jeigu pažvelgtumėte į biudžetą. Taip, jis bus padidintas, bet kokios sąnaudos bus reikalingos ir kitoms programoms. Biudžete yra skaičiai. E, galbūt biudžetas neauks taip daug, kiek galbūt reikėtų. Atviro šaltinio debesis irgi svarbus klausimas. Čia vėlgi reikės lėšų. Europos parlamentas turi ketinimą e, ketinama taikyti ne požiūrį iš apačios, apačio, bet iš apačios į viršų ir kalbėti apie greitų sprendimų prieimimą. Mes e, visą tai esame minėję. Tai e, ir Atrodo, visa tai yra susiję su strateginiu programavimu. Tai yra nauja, nauja savoka, kuri gali pasirodyti kaip ir neįprasta šitam kontekste. Ir vėlgi tą savoką reikėtų labiau gal patikslinti. Manau, kad svarbu yra tinkamai suderinti platų užmojį ir testinumą. E, būtina išsaugoti reikiamas partnerystės, tokias kaip, pavyzdžiui, Clean Sky, taip vadinama e, partnerystė. Vėlgi, ar mes užtikrinsime visą tai, ar bus tinkamai tai suderinta ir kaip. Kalbant apie sinergiją, svarbu visų tų aspektų nepamiršti. Kai kalbam apie struktūrinių fondų sinergiją, tai vėlgi kyla klausimas, kaip mes tą sinergiją rasim, kuo jinai remsis. Na ir paskutinis dalykas, kuris svarbu šiam parlamentui, yra toks - lyčių klausimas. Man atrodo, 80. Antroje, gal vietoje jūs minite uh, lyčių savoką, bet mes 60 tūkstančių inžinierių per metus prarandame mokslo tyrimų srity. Ir tai be, be abejo yra svarbu taip pat ir dėl moralinės dimencijos, dėl lyčių politikos. Visa tai yra savotiškas strateginis rezervas. Po penkių metų, kai įgymas diplomas, trečdalis moterų nebedirba mokslo tyriamojo darbo. Tad reikia kelt klausimą, ką daryti, kad jos uh, Mm, nedingtų iš tos ryties ir kad tas potencialas būtų tinkamai panaudotas. Atleiskite, tai kad taip greit formuluoju, taip padrikai pateikiu tos klausimus. Kai kurie kolegos skaitė savo tekstus, bet aš juos mm, norėjau pateikti gyvai ir išdėstytavas taip, kaip man atrodo. Ačiū, pirmininkas, dėkuoju kolegų už jūsų pastabas. Kolega Danika. Jis yra atsakingas už Horizon Europe. Tai yra devintoji programa ponė Kapason Ruiz pavaduos kolegą ir išdėstys Danų įvadinės pastabas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sužinoti, ar galiu ir dabar, ir savo pasisakymą pridurti kartu, kad paskui neprašyčiau žodžio atskirai. Puiku. Dabar pono Nika vardu. Jis manęs prašė pabrėžti tris dalykus. Ponas Echler irgi minėjo, kad reikėtų platesnio užmojo biudžeto pradžių pradžiai. Skaičiai jau buvo pateikti. Ponas Echler juos labai aiškiai nurodė. Mes norėtume, kad šis biudžetas būtų padidintas tiek, kad būtų galima pasiekti išsikeltus tikslus. Ponas Nika taip pat manęs prašė pasakyti, kad reikia daugiau struktūros ir daugiau supaprastinimo. Ir taip pat, kad būtų skatinamas objektyvus ir teisingas dalyvavimas visų Europos mokslinių komandų šiuose darbuose. Jis taip pat sako, kad reikės užtikrinti, kad ši programa bus konstruktyvi ir kad ji turės reikšmingą pridėtinę vertę kuri leis pasiekti rezultatų visos visuomenės labui. Tie rezultatai pasijus, skatinant pilietiškumą. Dabar mano pasisakymas, sako kalbėtoja. Jūs mano poziciją žinote, neturėčiau grįžti prie pradžių pradžios. Mes tu, Europos parlamente Dabar atliekame tarpinę peržiūrą klausimų susijusių biudžetu. Kas vyksta komisijoje yra pakankamai kelintis susirūpinimą dalykas, nes daugiausia susitelkiama komisijoje prie antro ir trečio ramščio. O kai dėl pirmo ramščio apie padidinimą biudžeto nekalba, ten kalbama apie atvirai mokslą, mes kalbame apie kompetenciją kaip tokią. Ir visa tai yra taip pat būtini dalykai, kuriems taip pat finansavimą reikia padidinti. Dėl antro ramščio vėlgi noriu išreikšti savo susirūpinimą, nes suprantu logikos, nes yra kalbam apie socialinius tikslus ir pramonės konkurencingumą. Ir čia jaučiu keliariopą susirūpinimą. Manau, kad galėtume to požiūrio išvengti ir pasitelkti kitą požiūrį, labiau horizontalų. Kai dėl įtraukios visuomenės, saugios visuomenės, ir toliau nesuprantu čia esančios logikos. Man atrodo, e, humanitariniai mokslai ir socialiniai mokslai e, kol kas yra pernelyg menkai platina, apie juos menkai kalbama. Tada aš nesuprantu tos logikos, pagal kurią kai kurios rytis e, yra privilegijuojamos kitų sąskaita. Man atrodo, reikėtų skatinti visų sričių plėtrą Ir ne nuo programų viskas turėtų priklausyti, bet e, nuo tų padarinių, kurios atlieka tam tikrus projektus kompetencijos. Aš jau regis išreiškiau savo susirūpinimą, tačiau nežinau, ar bus e, programavimo komitetas kiekvienam klasteriui, ar bus vienas komitetas visiems tiems klasteriams. Visos, mes taip pat kalbame apie mėlynąjį augimą. Tai yra tas aspektas, kuris turės būti labiau plėtojamas ateityje ir aš manau, kad taip pat reikėtų daugiau pasitelkti mėlynosios ekonomikos rytyje privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Horizontas Europa e, turėtų finansuoti visus tuos numatytus projektus pasitelktamas reikiamas energiją. Sveikatos reikalų grupėje mes turime projektą e, susijusiu su genomu tyrimais. Man atrodo, ta e, personalizuota medicina turėtų užsimti ir kitais dalykais. Man atrodo, turėtume plėtoti mokslo tyrimus, bet ne tik platformų logistiką užsiimti, nes tai galėtų pakengti mūsų nuostatoms. Dar vienas dalykas, kurio nesuprantu, nežinau, kaip tas misijas įgyvendinsime, tačiau norėjau labiausiai susitelkti prie mažų vidutinių projektų. Ši priemonė numatyta šioms įmonėms yra svarbi, bet mes trečios fazės dar neužbaigėme ir numatomumas ir testinumas būtų tie dalykai, kurie būtų esminės svarbo šiems projektams. Lankstumas finansavimui yra taip pat labai svarbus dalykas, kadangi mažos ir nes įmonės yra labai priklausomos nuo subsidijų, daug labiau negu nuo paskolų. Ir tai galėtų būti kliūtis toms įmonėms dalyvauti projektuose, tai jos gali ir nepasiekti tų, pro, tų, tų tikslų, kurios yra išsikėlusios. Maničiau, kad, pro, kad programų specifiškumas turi būti išsaugotas ir ši programa taip pat turi būti sustiprinta. Aš manyčiau, kad kai kurios priemonės galėtų būti panaudotos ir šalyse, kurios patiria sunkumo, tačiau peržiūra turėtų periodiškai E, vykti į tą programą įtrauktos tokios šalys kaip Luxemburgas, kurioms pagalbos šios įtie tikrai, manyčiau, nelabai reikia. Taip pat reikėtų paminėti programą, kuri nebuvo skirta šalims, o atskiriems regionams menkiau išsivyščių buvo skirta. Galėtume labiau pabrėžti, kokie tai bus regionai, kad jie būtų atrinkti dalyvauti šiame, projekto, šiame projekte. Kai dėl sinergijos, manau, kad visa tai yra svarbus dalykai, reikia rasti konkrečias iniciatyvas, jas identifikuoti ir tinkamiau pasinaudoti struktūriniais fondais ir jų sinergiją su horizontu 2020. Tai būtų puiku, galėčiau išvardinti čia daug pavyzdžių, bet manau, kad reikia visą tai e, išdėstyti pakeitimų formą. E, pirmininkas, ačiū ir kalbėtoja, apibendrinsiu. E, kai dėl lyčių aspekto E, vidurio peržiūros laikotarpiu, sakoma, nereikėtų to klausimų liesti, bet aš manau priešingai reikėtų įtraukti šios ryties nacionalinės programas. Tai būtų puikus žingsnis pirmin, siekiant įvertinti lyties aspekto taikymą mokslo tyrimų ir inovacijų srityje horizonte 2020. Tai ir taip pat yra labai svarbus dalykas susijęs su partnerystė tarp universitetų. Ačiū. Ponas Tašanovski dabar Europos konservatorių e, reformuotojų frakcijos vardu. Dėkuoju, panė pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nariai už tai, kad pas mus vėl atvyko. Atvyko aptarti tokią svarbę temą. Tai yra mokslo tyrimų inovacijų finansavimą ateityje. Aš e, sutinku, kad mokslo tyrimų ir inovacijų, e, mokslo tyrimai ir inovacijos e, turi pasitarnauti kaip Europos varomoji jėga. Aš esu stoa komiteto narys, tokiai idėjai visada pritarėme, džiaugiamės matydami, kad finansavimas uh, gali būti padidintas, nes mokslo tyrimai, inovacijas suvaidins lemiamą vaidmenį mūsų, stiprinant mūsų konkurencingumą pasaulyje, tai e, lem, lems ir mūsų ateitį Europoje. Taigi, kalbant apie JAV, sutinku, kad nereikėtų kopijuoti e, amerikietiškosios sistemos. ta sistema buvo sukurta esant kitokioms sąlygoms ir plėtojosi skirtingai. Bet e, antra vertus, parama startuoliams turėtų susilaukti daugiau dėmesio Europoje. Taigi klausimas komisijai būtų toks e, dėl rizikos kapitalo. Kaip paremti tokį rizikos kapitalą? nes e, būtent jam e, turėtų atitekti svarbesnis vaidmuo, lememesnis vaidmuo Europoje. E, mes truputį kitaip vertiname riziką. Europoje netiek labai buvome linkę paremti tokią riziką, na, o rizikos kapitalas e, turėtų būti viena iš priemonių, kuri paremtų mokslo tyrimus ir inovacijas Europoje. E, taigi iš jūsų dokumento ne visiškai suprantu, kaip galėsime e, suderinti riziką susijusią su rizikos kapitalu ir mokslo tyrimus bei inovacijas. Pritariu tam, kad reikėtų didinti finansavimą uh, atskiroms programams. Suprantu, kad bus dėl biudžeto priežasčių tai sunku ką e, padaryti, bet mūsų frakcija pritarė šiai minčiai, nors ir turime savo išlygų ir prieštarimų dėl kitų programų. Dėkui dabar žodis poniai Viering, Alde frakcija. Dėkui, ponė e, pirmininkė, e, komisarė Modaš. Dėkuoju, kad atvykote ir galėsite paaiškinti kai ką, kas susiję su komisijos pasiūlymu dėl Europos horizonto. E, kol kas norėčiau akcentuoti vieną konkretų klausimą. Noriu sustelti ties Europos inovacijų taryba ir kaip ji veiks praktikoje. Kokia bus pusiausvyra tarptų vadinančių kelio ieškotojų ir spartintojų toje taryboje. Aš kalbu ne tik apie finansavimo paskirstimą, bet taip pat ir apie atskiras, atskirus pogrupius. Toliau klausimas dėl bendrų įmonių. E, vis dar yra nemažai klausimų su tuo susijusių, bet e, norėčiau paklausti, kokią žinę komisija ketina pasiūsti dėl tokių bendrų įmonių. Na ir pagaliausiai dėl laiko grafiko, kalbant apie Europos horizonto pasiūlymą ir apie daugiametę finansinę programą. Aš tikiuosi, kad komisija labai greitai imsis tolesnių svarstymų. Dėkuoju poniai už glaustas ir aiškias pastabas. Dabar žodis ponui Dilundė, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė, ačiū komisijos nariui už gerus pasiūlymus šiomis sunkiomis aplinkybėmis. Didelė dalimi galime didžiuotis tais pasiūlymais, džiaugiamės matydami, kad e, būtent kompetencijos e, yra statomas į e, pasiūlymų centrą. Trys klausimai. Veiksmai klimatos rytyje Atrodo, kad auditas atskleidė, kad Horizontas 2020 neįvykdė e, užkeltų uždavinių šitos, šitoje srityje, e, įvykdyta gal 30 procentų to, kas numatyta. Ir e, auditas taip pat kvestionuoja E, tuos veiksmus, nes buvo e, tariama, kad tie veiksmai susijęs su klimato kaita, bet iš tikrųjų taip nebuvo. Taigi, ką jūs ketinate daryti, kad būtų per ateinančią DFP užsibriežti tikslai pasiekti? Toliau klausimas komisijai, ką mes lygiagrečiai darome, kad uh, E, valstybės narės e, remdamasis Barcelonos deklaracija padidintų savo bendrąjį finansavimą, kaip kad yra numatyta. Ir kitas klausimas, atrodo, komisija mm, entuziastingai įmasi šio proceso, bet e, taryba neskuba jo įgyvendinti. Tad ar komisija galvoja, kad jūsų pasiūlymai galės būti įgyvendinti jau 2021 metais? Dėkuoju. Guoja frakcijos vardu panas Ilikiotis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Guoja NGO frakcijos vardu aš noriu e, pasveikinti komisijos narį Moedas, kuris pas mus šią popietę atvyko. Nekartą esame sakę, kad e, programos, kurios yra įgyvendinamos, tame tarpe ir Europos horizontas turi labai daug pozityvių aspektų, bet ir silpnųjų pusių. Ir tuos dalykus reikia spręsti. Mes galvome, kad sąsaja tarp privataus sektoriaus ir akademinio sektoriaus, akademinių sluoksnių e, dažnai reiškia, kad mokslo tyrimų rezultatai yra perduodami privačiam sektoriui, bet nepanaudojami mūsų visų labui. Taigi e, yra tendencija, kad e, tie rezultatai nepastarnauja visuomenės geroviai apskritai. Esu įsitikinęs, kad parlamente mes turime užtikrinti, kad už tuos pinigus, kuriuos išleidžiame, būtų pasiekiami kuo geresni rezultatai. Pritariu taip pat ir pasiūlymui dėl didesnio biudžeto. Mūsų frakcija taip pat pasisako prieš tai, kad būtų finansuojami tyrimai e, karinėje srityje, tai vestų prie ES militarizavimo ir taip toliau ir panašiai. Dar vienas dalykas. Iki šiol e, programoje Horizontas 2020 egzistavo finansavimas e, tokioms, e, e tokiems veikėjams, kur negerbiamo žmogaus teisės, sakysime, Izraeliui, kuris okupuoja palestiniečių teritoriją, ten žmogaus teisės nėra gerbiamas. Reikia taip pat ir esminių reformų, kalbant apie paramą programoms, kurios saveikauja su realiaja ekonomika, kurios prisėda prie darbo vietų kūrimo. Dėl prieigos prie finansavimo turime užtikrinti, kad ta prieiga visose valstybėse narėse bus vienoda, nes šiuo metu ne visos valstybės narės vienodai gali pasinaudoti šiomis programomis. Daug e, MVI e, pralošia šią prasme, jos negali pasinaudoti tomis programomis ir negali vienodai konkuruoti su kitomis. Tai tiek apie Horizontas 2020. Pone Kapel, ENF vardu. Labai ačiū. Dėkoju pirmininkė, ačiū komisijos nariai, kad atvykote pas mus šiandieną. Ačiū Jums už bendradarbiavimą su Europos parlamentu, jo nariais. Manau, kad galime kalbėti apie puikų nuolatinį bendradarbiavimą, bendravimą ir atvirus pasikeitimus nuomonės. Tai yra labai svarbu. Trys pastebėjimai galvant apie verslo pasaulį. Manau, jog sėkmė yra tai, kad numatomas didesnis finansavimas daugiametėje finansavimo programoje galbūt visuomet lėšų trūksta, tačiau tas padidinimas e, yra pozityvus dalykas ir tai rodo, kad moksliniai tyrimai, inovacijos yra svarbus aspektai, nes jie prisideda prie ES ekonomikos augimo ir mes tokiu būdu siunčiame teigiamą signalą. E, jūs taip pat kalbėjote apie e, bendrą finansavimą, finansavimą iš struktūrinių fondų tam tikras programas įgyvendant. Tai yra labai gerai, mes to jau norėjome keletą metų ir struktūriniai fondai gali būti naudojami atskirose šalyse. Mes apie tai kalbėjome daugybę metų, bet sėkmės jie neatneša kai kuriuose valstybėse narėse. Uh, ir e, investavimas į, progra į programas pagal pagrindų programą Horizontas 2020, derinant skirtingus šaltinius, turėtų būti teigiamas dalykas. Europos horizontas tai taip pat bus labai svarbi programa ir mano šaliai, Austrijai Austrijoje 60 tik tai įmonių pasinaudojo šią programą. Manau, kad pozityvų tai, jog jūs minite tris ramščius ir finansavimo didinimą, bet pagal Europos horizontą ar smulkios ir vidutinės įmonės ir toliau turės prisidėti prie finansavimo 20 procentų bendro finansavimo. Ar jūs vis tik tai e, užtikrinsite supaprastinimo mechanizmą, peržiūrint tą programą. Bendrosios rinkos programa, labai gerai, kad jūs akcentuojate MVI, tačiau noriu paklausti, kokia bus struktūra kai ar sieksite sustiprinti Europos įmonių tinklą, ar akcentuosite vartotojų apsaugos dalykus, ar abu. Dėkui Jums už visus klausimus. E, pasisakė frakcijų atstovai ir pranešėjai. Dabar ponas. Ponas Mertan. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisarė. Kolegos pasisakė, e, pas, nubrėždami tokį bendrą kontekstą. O aš norėčiau apie labiau tokius tikslinius dalykus paklausti, nors tai nėra visiškai jūsų kompetencijos, tai labiau komisaros Sefkovič, bet mokslo tyrimų srityje jūs esate kompetentingas asmo. Ir štai norėčiau paklausti, kaip su ponu Sefkovičiu ketinate paskatinti bendradarbiavimą mokslo tyrimų ir inovacijų srityje? Mums tai yra būtina ES lygmenių. Mes žinome, kad kinai investuoja masiškai į šią sritį. Kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, jūs turbūt, arba labai mažas įmonės, jūs žinote, kad joms sunku sužinoti, kokioje inovacijų srityje jos gali labiausiai išplėtoti savo kompetenciją. Galbūt reikėtų numatyti specialų biudžetą skirtą būtent toms, ypač mažoms įmonėms ir mažoms vidutinėms įmonėms. Galbūt reikėtų numatyti uh, pavyzdžiui, pereiti prie automobilių elektrifikavimo projektų ir tai darant reikėtų, kad būtų užkirstas kelias ankstesnėms klaidoms, kurias matėme e, saulės baterijų srityje. Ar ketinate imtis kažkokių iniciatyvų srityje? Ačiū, kolega Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau savo e, ruoštų pasveikinti komisijos narį Moidą, aš atvykusi į mūsų komitetą. Norėčiau pritarti Jums. Tai yra labai svarbi sritis, svarbi inicijatyva ir mes neturėtume mėgdžioti e, JAV visur. Norėčiau dar pasakyti jums kai ką. Nuo 80 metų priimus atitinkamą įstatymą JAV pramonė yra išskirta kaip prioritetas. Patentai patentavimas yra klausimas, kuris išsprendžiamas JAV. Ir labai sunku tais patentais naudotis už, e, už JAV ribų. O mes investuojame viešasias lėšas Europos patentams ir turime užtikrinti, kad Europos įmonės galės jais naudotis viduje ES. Ir tik kaip išimtis jie turėtų būti prieinami e, trečiųjų šalių įmonėms. Tai yra JAV e, praktika, e, kuri yra labai gera, nes jis sukuria pridėtinę vertę ir galbūt mes panašiai galėtume elgtis Europoje. Tai yra, e, mes e, neturėtume naudoti lėšų e, inovacijoms ir paskui patentais galės naudotis, Ameri naudotis Amerikos įmonės. Mes tokiu būdu galėtume sukurti daugiau darbo vietų Europoje ir galėtume geriau pasinaudoti inovacijomis ir jos būtų naudingesnės Europos Sąjungai. Dėkuoju dabar mūsų vicepirmės kolega Količek. Dėkuoju. Norėčiau keletą dalykų paminėti. Matote, kur aš sėdžiu, gerbimas komisijos nariai. Aš kalbėsiu čekiškai, bet jeigu tai keliams problemų, tai galiu kalbėti kitą bet kokią kalbą. Noriu pasakyti, kad e, turėtume padidinti BVP procentą skiriamą e, moksliniams tyrimams. E, lyderės skiria 3 procentus BVP, bet mes negalime to visuotinai užtikrinti. Skirtingos valstybės narės turi skirtingą potencialą. Jūs minėjote klasterius. Jie turėtų būti atviri visiems, ne tik didžiosioms valstybėms narėms. Nedidelės vidutinio dydžio šalis taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti ir taip pat reikia įtraukti smulkės mažas ir vidutinės įmonės, kaip ir mažas ir vidutinės šalis. E, baziniai, fundamentaliai tyrimai. tyrimai e, atsiranda labai nedaug patentų, bet svarbu, kad būtų dirbama toliau, kad mes galėtume užsitikrinti rezultatus. Tačiau klasteriuose mes galėtume e, keisti e, kryptį. Mes dabar galvojame daugiau apie prietaikas, ne apie fundamentaliuosius tyrimus. E, trečia problema - techninės profesijos ir jų patrauklumas anksčiau, prieš šimtmetį, Europa garsėjo tuo, kad ji parengdavo puikių specialistų. Dabar, dabar matome, jog e, techninių profesijų atstovai, inžinieriai, jų nėra daug Iš savo patirties galiu pasakyti, kad anksčiau, e, pavyzdžiui, šimtas žmonių baigdavo inžinierijos studijas, dabar 20 ar 30. Ir paskutinis pastebėjimas. Galvodami apie ES ateitį turime spartinti CO2 emisijų mažinimą mūsų pramonėje, bet nereikia uh, šuoliais eiti į priekį. Mes turime galvoti apie vandenio technologijas, apie elektros technologijų panaudojimą, apie sandėliavimą, apie tarpinius etapus ir turėtume galvoti, kaip tobulinti vandenilio baterijas. Mes dirbame šioje srityje, tačiau nepakankamai. Europos atitinkamos institucijos sutarė, kad vienas procentas energijos turi būti iki dešimtųjų metų pagamina iš vandenilio. Pone Griffin, paskutinė kalbėtoja užsirašiusi, tačiau nemažiau svarbi, prašom. Dėkoju, dėkoju, kad. Dėkoju Karlos, kad atvyko pas mus į komitetą. Norėčiau E, sureaguoti tai, ką sakė e, bičiulis iš žalių frakcijos, taip pat, ką sakė Dadas dėl elektrifikavimo. E, labai džiaugiuosi jūsų pastebėjimais tai ir noriu pasakyti, kad Brexitas iš tikrųjų yra situacija, kurios, dėl kurios pralaimės visi. Uh, moksliniai tyrimai, plėtra, inovacijos. Jeigu mes norime būti svarbus Europoje energetikos skaitmeninėje e, ateities darbo vietų kūrimo srityse, atsinaunančių šaltinių srityje, e, tai turime galvoti, kaip dirbti ateityje. Reikia investuoti į visą gamybos grandinę, reikia skleisti rezultatus. Mes daugiau galvojame anksčiau apie gamybą, našumą, bet ne apie mokslinius tyrimus taikomą veiklą, inovacijas. Aš pritariu kolegoms dėl lyties aspekto. Mes turime daugiau pasiekti ir Karlosai, gal E, man galite pasakyti, jeigu Junktinės karalystės vyriausybė negali, kokį mes, mano šalis, vaidins vaidmenį visoje šioje nuostabioje struktūroje. Dėkoju, dėkoju kolegos už diskusiją, ji buvo svarbi, žinote, kad laiko neturime daug ne per nelik daug laiko, turime būti labai drausmingi ir viską baigti laiku. Po aštuonių mėnesių turime turėti rezultatą, įskaitant dėrybas. Nebus lengva, bet turime būti tam pasirengę. Mūsų struktūrizuotas dialogas yra labai svarbus. E, kaip sakiau, po aštuonių mėnesių turi būti viskas baigta, įskaitant diskusijas su uh, E, taryba su pirmininkaujančiomis šalimis Austrija ir Rumunija. Žodis Jums. Dėkui pirmininkė, ačiū už visus klausimus. Ačiū už visus pastebėjimus. Mes e, palaikome ryšius. Ačiū Jums taip pat už tai. Norėčiau sistemiškai atsakyti Jums į klausimus. E, pirmiausiai atsakau Kristienui Eileriui į klausimą dėl biudžeto, kaip sakiau, aš esu patenkintas rezultatu, ar pakanka mums to, ne, bet turime tai, ką turime. Ir aš esu labai patenkintas tuo, kad parlamentas kovoja bet žinote jūs, kokia mano pozicija, o rezultatas, galiu pasakyti, yra svarbus. Jūs manęs klausėte apie maistą ir gamtos išteklius. E, biudžeto dalis šioms sėtims yra padidinta gerokai anksčiau, tikrai per mažai buvo finansuojamas jos. Jeigu pažiūrėtume į klasterius - klimatas, energetika, mobilumas - 15 milijardų e, skaitmenė pramonė 15 milijardų. Mes sakome, kad jeigu ateityje skaitmeninė pramonė bus viena svarbiausių ir 15 milijardų bus numatyta. Jeigu 15 klimatui, jubdumui numatyta, tai jeigu kalbėsime apie maistą, žiedinę ekonomiką, apie ateities maistą, tai yra nepaprastai svarbu ir galima sakyti, kad padidinimas didelis, bet jo tikrai reikėjo kalbant apie pačią programą. Ir aš esu labai patenkintas tokiu padidinimu, nes tai atspindi mūsų užmojį Europos komisijoje šioje srityje. Ir norėjau Jums paaiškinti skaičius. Jūs taip pat minėjote meistriškumo kompetencijos sklaidą, dalymasi Vienas iš svarbiausių elementų atsispindi ir mūsų pasiūlymuose. Ir principinis dalykas buvo padidinti atitinkamą programos dalį šiai sričiai, nes tai labai svarbu daugeliu valstybių narių. Mes ir toliau akcentuosime tai ir mes norime apriepti priemonių padidinti. Klausite apie debesį, atvirojo mokslo debesį. Manau, kad jūs esate uh, teisus, gerbimas parlamento nariai. Mes dabar turime pereiti prie, nuo žodžių prie darbų. Ir mokslo debesis turi tapti realybę, reikia priemonių plano, reikia aiškiai žinoti, ko mes norime ir ačiū Jums už Jūsų pastebėjimus. E, kitas buvo pateiktas techniškesnis klausimas apie strateginį planavimą, programavimą. Galime pavadinti tai kaip norime. Noriu aiškiai pasakyti, kad strateginio planavimo mintis jau egzistavo anksčiau ir labai svarbu tai gyvendinti, galvojant, kaip pereiti nuo dokumentų prie programų ir strateginio planavimo. Mes dabar galbūt apie tai daugiau kalbame apie, kalbėdami tas misijas, jų svarbą, apie tai, kaip jos turėtų būti apibrieštos pagal kriterijus atitinkamus. Bet aš sutinku su jumis dėl to, ką jūs sakėte, dėl strateginio planavimo ir manau, kad e, mes turėtume aiškiau kalbėti ateityje apie tai, kas, koks bus strateginis planavimas ir koks jis nebus bet galima, aišku, prisiminti praeitį. E, mes jau šiek tiek kalbėjome apie tai, bet dabar kur kas daugiau. Sinergijos. Kitas dalykas. Ačiū Jums už pastebėjimą. Formuluoti mano nuomonę e, atsiras struktūrinių fondų programų ir mes savo pasiūlėme detalė apie tai nekalbėjome. E, struktūrinių fondų programuose bus tai išdėstyta ir mes galėsime viską pamatyti. Aš norėjau Jums e, tai paminėti. E, Kristianas Eileris labai gerai tai pastebėjo. Aš ne, tikrai mes išsamei pasiūlyme apie tai nekalbėjome, bet DFP struktūrinių fondų dalyje tai yra e, Tereza Soledad klau, pateikė atitinkamus klausimus ir aš dėl lyties ir aš manau, kad mes pakankamai dėmesio skiriame šiam klausimui. Mes ateityje turime apsispręsti iš esmės. E, mes žinome, kad lyties politika pasiteisino šiaurės šalyse, bet e, ji pasiteisina ir duoda rezultatų tada, kai atsiranda rimtas postumis, kai atsiranda tikslai, tam tikrų programų, tam tikri elementai ir mes e, dirbam ir manau, kad tikrai neblogai padirbėjome. Aš noriu pasakyti, kad labai daug moterų mokslininkų, kurios atvyksta į ekspertų stikimus, e, yra to patenkintos šiaip e, ir mato, bet mato tos moteris, kad jų yra ekspertų sutikimuose 40-50 procentų, tačiau jų pačių šalyse nebūtinai tiek yra mokslininkių ir aš norėčiau dar e, daugiau siekti e, šioje srityje. Kiti klausimai, Soledad, Kabeson Ruiz ir kolega Nika Aš noriu tau pasakyti štai, kad pirmiausiai dėl biudžeto. Aš iš tiesų esu patenkintas. Aišku, užmojais galėjo būti kitas ir aš e, tikiuosi, kad parlamente rasiu sąjungininkų ir kad valstybės narės supras taip pat, kokie yra poreikiai. Aš manau, kad skaičius šimtas yra labai simboliškas ir tikiuosi, kad valstybės narės suvoks simboliškumą. Tos skaičiaus e, Danika dėl piliečių klausimas buvo teiktas. Ir dėl to aš noriu pasakyti, kad misijos yra labai svarbios, misijos mokslo, tai yra mintis e, su, suteikti galimybę piliečiams dalyvauti. Ir e, kaip uh, užtikrinti, kad piliečiai suprastų mūsų siekius. Man visuomet tai buvo aktualu ir ateityje aš apie tai galvosiu, būtent kaip geriau paaiškinti tai, ką mes darome. Ir misijų pagalba mes galėsime, tikiuosi, tą padaryti dėl pirmojo ramščio ir padidinimo finansavimo. Jeigu tu pasižiūrėsi visas biudžeto eilutes ir klausi, kokia didžiausia eilutė, kokia suma, kurioje eilutėje didžiausia ir pasižiūrėsi, tai pamatysi, kad daugiausia lėšų numatyta mokslinio tyrimų tarybai Europos. Mes labai atsargiai apdairiai dirbome ir siekėme didžiausią visos programos sumą e, numatyti e, taisyčiai, tai yra pirmojo ramščio dalis. Ir išrinkti, pasirinkti yra labai sudėtinga ir dabar pasirinkome mokslinio tai, tyrimų taryba ir tai yra didžiausia finansavimo dalis, tai man labai svarbu. Taip pat klausė apie soci... visuomenės iššūkius, man atrodo, kad tai yra labai svarbu ir kiti socialiniai aspektai. Tai atsispindi mūsų pasiūlymuose, jeigu pasižiūrėtum e, atidžiai į tai, ką siūlome, tai pamatysi, kad daug yra pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl demokratijos. E, mes e, socialiniams mokslams, mokslams norime skirti pakankamai e, didelį dėmesį. Dėl kultūros paveldo socialinių pokyčių e, įvairios e, nelaimės, visuomenės atsparumas, tie visi dalykai yra labai gerai apibriežti ir tai turi atsispindėti programoje. Mes suprantame, kad ta socialinių iššūkių dalis turi būti uh, gerai apibriešta. E, gerai, kolegė jau laukia už durų, bet aš norėjau pasakyti dėl MVI tau. Inovacijų taryba ir bus užsiims tuo e, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Ir tas paspartinantis procesas bus užtikrintas. E, neišnyks dabartinės galimybės, tačiau bus siekiama dirbti geriau. Uh, inovacijų tarybai veikiant. Pirmininkas jau mane spaudžia, bet aš pabandysiu ir labai trumpai atsakysiu visiems. O paskui e, galbūt dvišalių pagrindų galėsime pasikalbėti. Ponas Tošenovskis klausė manęs apie rizikos kapitalą. Kaip žinia, aš labai ginu šią e, mintį ir taip pat e, mes e, skatiname kitų privačių lėšų atsiradimą. Vienas viešųjų lėšų euras, trys iš privačių šaltinių. Mes siekiame to ir mes jau esame pasirašę sustarimas su pirmaisiais pirmojo fondo valdytojais, kurie bendradarbiaus su mumis. Aš prieš porą dienų lankiausi Prahoje ir labai man buvo malonu susitikti su entuziastingai nusteikusiais verslininkais. Taip pat buvo e, Vyring ponios klausimas apie apie mokslinių tyrimų tarybą, apie tai, kaip bus greičiau lėšos skirstumas. Mes iš apačios į e, viršų procesą paspartinti sieksime. Mes sieksime, kad būtų galima, kaip, kaip galima greičiau identifikuoti poreikį ir paskui paspartinti visą lėšų skirimo procedūrą. E, ponas Delundė. Jis pateikė porą svarbių klausimų dėl klimato veiksmų. Kaip matote, mes siekėme išlaikyti tikslą, jis nedings. Jūsų klausimas buvo kur kas sudėtingesnis apie tai, kas atsitiko, kodėl mes aiškiai nekalbam apie tą tikslą, apie jo pasiekimą yra keletas dalykų, bet taip pat atliekama E, nemažai tyrimų vietoje, kurie buvo neįtraukti Europos mokslinio tyrimų tarybos projektai dėl klimato veiksmų. Pradžioje jie neatsispindėjo, nesimatė, nes jie buvo e, žemesnėme lygmenyje atliekami ir mes turime dirbti daugiau, turi atsirasti tam tikri saugikliai, nes mes tikime tuo dalyku. Mes ne tik tai bandome būti malonus, bet tai yra labai svarbus dalykas ir dėl to atsirado tos misijos ir misija klimato sitie taip pat veiks. Dėl tarybos buvo pateiktas klausimas, aš galiu jūs e, tik paremti, reikia daryti spaudimą. E, ponas Silikijotis manęs klausė apie e, privatų sektorių, verslą, akademinį pasaulį atviras mokslas, atviri duomenys, atvira prieiga, e, viešieji dalykai, e, moks, e, mo, žmonės, mokesčių mokėtojai turėtų turėti galimybę naudotis rezultatais, ne tik kažkas, pavyzdžiui, verslas ar panašiai. Jūs sakėte, kad jūs prieš mokslinius tyrimus karinėje srityje. Tai nėra mūsų diskusijų dalis, nes Europos horizontas yra civilinė, nekarinė programa ir aš galiu patikinti jūs, kad mes išliksime tokie, kokie esame, neužsimsime moksliniais tyrimais pagal mano sritį. Aš noriu Jūs patikinti dėl to. Jūs taip pat minėjote įvairias šalis. Manau, mokslas turi būti tiltą sprendžiant konfliktus, reikia bendrauti su e, visomis šalimis, net ir sudėtingose situacijose reikia tiltų. Jūs paminėjote vieną konkrečią šalį, bet ir su jie reikia palaikyti ryšius, ponia Kapel. Ačiū Jums už jūsų nuolatinę paramą, už jūsų žodžius. Manau, jog sinergijos yra labai svarbios kaip jūs ir sakėte, svarbios ateičiai, nes dabar atsiras galimybė telkti struktūrinių fondų ir horizonto e, pinigus. Jūs taip pat kalbėjote apie e, fundamentaliuosius tyrimus, jūs kalbėjote apie 10 procentų tikslą, to nėra mūsų pasiūlyme, bet jeigu pasižiūrėtumėte į praeitį, mes daugiau negu 10 procentų e, E, numatėme MVI, aš tikiuosi, kad tai išliks. Nėra dabar jokio tikslo, bet mes dirbsime toliau panašiai kaip praeitie. Ir dar labai trumpai. Pone Eduard Martin, jūs manęs klausėte apie vieną dalyką, kuris susijęs su esme misijų. Aš nežinau, kaip gerai pasakyti prancūziškai Tai yra tam tikri iššūkiai. Pavyzdžiui, e, baterijos yra vienas iš elementų ir aš e, norėčiau, kad būtų misija Europoje tokia, kuri leistų europiečiams didžiuotis tuo, kad jie, pavyzdžiui, e, sukūrė tokią bateriją, kuri leidžia lėktuvui skristi jos pagalba ir reikia, kad žmonės suprastų, kokie yra mūsų darbo rezultatai. Jeigu dabar kalbėsime apskritai apie geriausią bateriją, tai kol kas nežinos žmonės, nesupras apie kas, kas tai yra. Ir aš e, vėliau per diskusijas e, kalbėsiu apie misijų idėją ir tai yra, ką jūs sakėte, labai geras pavyzdys. Pone Marijas. Manau, kad mes turime vadovautis abipusiškumo principu. Užuot sakė, kad norime apginti viską, taip mes norime apginti piliečius ir geriausias būdas tą padaryti yra e, siekti abipusiškumo principo su kitomis šalimis. Jeigu aš kažkam padarau ir tas žmogus man kažko nepadaro, tai aš su juo nenoriu e, bendrauti su juo toje srityje. Mums reikia abipusiškumo. Pone Kolčiak, jūs, jums norėjau labai padėkoti, aš lankiausi Prahoje. Kaip sakiau, labai neseniai jūs kalbėjote apie e, techninės profesijas tai labai svarbu. Aš tikrai negaliu, nebeturiu laiko jau viską paminėti iš jūsų klausimų, bet tai labai svarbu, kaip užtikrinti, kad techninės profesijos taptų patrauklesnės. Manau, kad reikia pademonstruoti, kad techninės profesijos vaikams yra labai svarbios, jos yra nepaprastai svarbios jų gyvenimui. Uh, Pavyzdžiui, skaitmeninis pasaulis. Reikia, kad atsirastų profesionalų toje srityje. Reikia taip pat užtikrinti ryšį tarp techninių profesijų, mokslo, meno. Reikia galvoti, kaip padaryti tai patrauk, patrauklesniu vaikams norėjau pasakyti, kad aš tikrai išgirdau tai, ką jūs sakėte. Tereza, galiausiai. E, negaliu atsakyti už Jungtinės karalystės vyriausybę, bet noriu pasakyti, jog mūsų pasiūlymas labai aiškiai sako, kad esame atvėrę duris Jungtiniai karalystiai. Durys lieka atviros. Ir dabar aš laukiu reakcijos iš Jungtinės karalystės. Mes Kaip taryba prašė, turime galvoti apie asociaciją su trečiosiomis šalimis ir labai aišku, kad ateityje dirbsiu su negalistė. Ačiū, bet atsiprašau pirmininkė, kad labiau, taip ilgai kalbėjau. Fantastic. Dėkoju už jūsų labai greitai pasakytą puikią kalbą, sako pirmininkas, už jūsų tikslius atsakymus. Ir puiku, kad jūs esate pasirengę bendradarbiauti, mes taip pat esame pasirengę dirbti sunkiai. Ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tad ačiū, kad atėjote, ponė komisarė. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Mėly bičiuliai, ponios ir ponai. Perina prie kitos temos, kuri taip pat labai labai svarbi. Jeigu kažkas nori palikti salę, nors tai nėra labai mandagu, e, norėčiau paprašyti tai padaryti kuo greičiau. Na ir atleiskit, kad taip turiu jūs sudrausminti, bet laiko trūksta ir mes turime tęsti savo posėdį. Kita tema. Yra septintasis mūsų darbo tvarkės klausimas, keitimasis nuomonėmis vykdant struktūrinį dialogą su užskaitmeninė ekonomika ir visuomenė atsakinga Europos komisijos nare Marija Gabriel. Tai yra struktūrinio dialogo dalis, kalbėsime apie naujai priimtas DFP programas. Laiko turim nedaug. Kalbėsim apie skaitmeninės programas ir e, Europos tinklų sujungimo priemonės skaitmeninę dalį. Kalbėsime apie Europos tinklų sujungimo priemonės skaitmeninę dalį ir skaitmeninę programą. Tai yra svarbiausi dalykai mums Be abejo, galima pradėti diskusiją ir paliesti šiek tiek ir kitų temų. Bet dar kartą noriu pasakyti, kad laiko trūksta. Tad, mėly bičiuliai, kviečiu kalbėti trumpai ir norėčiau pakviesti ponę komisarę pasisakyti. Žodis jums įvadui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmiausia, dėkoju už man suteiktą galimybę padiskutuoti su jumis, apsikeisti nuomonėmis, nes iš tikrųjų labai svarbu dirbti kartu su Europos parlamentu ir ypač su ITRE komitetu. Norėčiau pasakyti, kad dabar momentas yra ypatingai svarbus, kadangi mes prisimame esminius įsipareigojimus būsimam ES dešimtmečiui. Europos komisija pateikė savo siūlymus būsimai daugiametiniai finansiniai programai. E, turėtume nedaug laiko, E, tie siūlymai sąlygos svarbius pasikeitimus Europos Sąjungai. Mes pasiūlėme biudžetą, kuris atsižvelgia į ES prioritetus. Skaitmeniniai dalykai šiame biudžete užima naują vietą, daug svarbesnę vietą negu anksčiau. Tai yra iliustruojama biudžeto dotacijos padidinimu ir uh, taisyklės yra labiau strateginės, labiau nuoseklios, jų reikėjo, nes šis rytis sokoja investicijų. Investicijos į skaitmeninę sritį apima visas valstybės narės, visą ES teritoriją, nes tik laikantis bendro požiūrio išeis padaryti viską, kad Europa taptų galingesnė ir konkurencingesnė. Visa tai negalės vykti be Europos parlamento paramos. Tai taip pat yra mano kreipimasis į Jūs, kad sulaukčiau paramos. Ir šiandien norėčiau pasidalinti savo viziją e, dėl to, ką ES turi nuveikti, kad įvyktų ta skaitmeninė transformacija. Suprantama, čia mes kalbame apie pastangas, kurio svarba puikiai suprantu breksito kontekste. Bet tai yra reikiamos pastangos, kadangi be esminių investicijų Europa ir mūsų piliečiai labai daug rizikuoja prarasti. Pirmiausia, mes čia kalbam apie paramą skaitmeniniai sryčiai. E, kitos daugiametės finansinės programos metu ta parama yra numatyta remtis ketvirtais svarbiausiais elementais. Pirmiausia, tai bus nauja Euro, skaitmeninė Europa programa, finansavimas taip pat pagal Horizontas 2020 programų yra numatyta. Kolega Karloš, kurį ką tik mačiau, apie tai minėjo, taip pat kalbama apie ramsti Europos tinklų sungimų priemonį ir mm, kūrybinės Europos medijų programa. Digital Europe Program, pirmiausia, apie ją. Džiaugiuosi, galėtume pasakyti, kad pirmą kartą ES biudžete mes siūlome tokią programą, kurios tikslas yra e, Europos kompetenciją ir lyderystę įtvirtinti skaitmeninės transformacijos rytyje. E, Mes privalome investuoti į strateginius savo gebėjimus, kad ES konkurencingumas taptų didesnis ir kad visa tai pasitarnautų visiems. Tos investicijos jokių būdų nebus dubliuojamos su tuo, kas jau yra daroma mokslo tyrimų ir inovacijos rytyje ar uh, pagal tuos veiksmus, kurie jau yra įgyvendami remiantis struktūriniais fondais. Šios programos tikslas yra paprastas. ES turi įgyti esminius skaitmeninius gebėjimus, kurių dabar jai trūksta. Kad tai būtų galima pasiekti, reikia skubiai investuoti į tinkamas technologijas ir e, skaitmeninę transformaciją paversti tarnaujančią piliečiams. Tam reikalingi skubus veiksmai. Ir kodėl, e, klausimas gali kilti, tas investicijos turbūt iš Europos Sąjungos biudžeto. Mano atsakymas būtų paprastas. Dabar yra matyti, kad rinkos jėgos nesugebėjo pačios inicijuoti reikiamų investicijų. Ir kai matome, kad tos investicijos yra paskatinamos e, į plačius ekonomikos sektorius, uh, E, išorinių veiksmų, šiuo atveju iš Europos biudžeto, būtent taip reikėtų ir veikti. Tad e, Europos komisijos siūlymas yra užpildyti šią spragą ir paskatinti investicijas į skaitmeninės rytį Europoje. Mes jau žinome, yra tokių konkurenčių šalių kaip JAV ar Kinija, e, yra pasirinkusios masiškai investuoti. Valstybės narės pačios vienos mūsųse nesugebėjo pasaulinių lygmenių investuoti tokiu pat lygiu. Nesuklyskime, 9 milijardai eurų tai yra toks siūlomas biudžetas, tai yra be abejo reikšmingos pastangos. Dabartinėme biudžeto kontekste e, vis tiek jis yra, tas biudžetas mažesnis už mūsų konkurentų biudžetą toms pačioms reikmėms. Ir mums gali kilti rizika e, e padaryti tam tikros žalos. Mūsų Investicijos yra svarbios. Tikiu, kad mes tinkamiausių būdų pasinaudosime šitų investicijų, kad jų poveikis bus didelis mūsų Europos koordinavimo dėka ir taip pat dėka to pozityvaus signalo, kurį reikštas biudžetas, nes tai bus ir privačios, ir viešos investicijos Europos Sąjungoje. E, skaitmeninė Europa programa sustiprins strateginius ES gebėjimus technologijų esminėse srityse. Tai padės e, sėkmingiau veikti privačiam sektoriu, viešoje srityje ir panašiai. E, būsimajam konkurencingumui stiprinti ir Europos lyderystėje įstiprinti penkiose srityse tai yra asmeniai dalykai. Pirmiausia, būtina e, atkreipti dėmesį į dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą, į um, kompetencijas skaitmeninės pačias pažangiausias, taip pat į galimybę tinkamai pasinaudoti technologijomis ir į saveikumo aspektą. Mes žinome, kokiu rezultatu tikime šioje srityje. E, dirbtinio intelekto naudojimas pats vienas jau galėtų paskatinti BVP kolosalų augimą pasaulyje, bet mes čia irgi turime vaidinti mums tenkantį vaidmenį ir dalyvauti ES lygmenį tuose procesuose, lygiai taip pat kibernetinio saugumo srityje. Europa turėtų tapti lyderę iki DFP e, programos pabaigos laikotarpio. Galiausiai skaitmeninės programos leidžia mums plėtoti pažangės skaitmeninės technologijas, kurių reikia plačiausiam vartojimui. Mes norime pademonstruoti savo valią. Europos Sąjunga e, atvesti į tą skaitmeninę erą tokią, kad ji būtų ir konkurencinga, ir kompetentinga. ES numatytos paramos programos yra numatytos uh, horizontas Europą programoje. Finansavimas čia bus reikšmingai padidintas, jis sieks 16 milijardų eurų. Tai yra būtinas signalas kad mūsų mokslininkai ir investuotojai galėtų ir toliau dirbti, kurdami Europos lyderystę mokslo tyrimų ir inovacijos skaitmeninės srityje. ES pagalba bus labai konkreti mokslo tyrimams ir skaitmeninių technologijų inovacijoms, kad būtų sukurtos sąlygos iššūkiams įveikti tiems iššūkiams, su kuriais dabar susidurėme. Skaitmeninės srities ir pramonės srityje būtina vystyti generinės technologijas, tokias kaip pavyzdžiui dirbtinis intelektas ar robotika. E, atsparumo ir kibernetinio saugumo srityje. Ir tai yra labai svarbios temos, irgi svarbu dirbti. Taip pat atviro mokslo srityje bus pasteikiamos elektroninės struktūros, inovacijų srityje svarbu tinkamai e, paremti tas e, tokias revoliucinės inovacijas. Tai yra svarbiausi tikslai, kuriuos puoselėjame, kai dėl tinklų tarpusavio sujungimo. Europos tinklų sujungimo priemonė yra trečiasis e, svarbus dalykas. E, rem, remsimės elektroninių komunikacijų naujų kodeksų ir ačiū ponui Buzek ir Europos parlamento pranešėjai, poniai Dėkastilio ir šešėliniams pranešėjams. Mes pasiuntėme taip pat aišku signalą. Mes norime turėti reikiamas priemonės tam, kad būtų daugiau privačių investicijų, kurios galėtų tarnauti tarp, tinklų tarpusavio sujungimui Europoje. Ačiū už jūsų darbą, už jūsų puikų bendradarbiavimą šiuo klausimu. Tačiau, kai kalbame apie investicijas, mes žinome, kad investicijų e, skirtumai yra didžiuliai, kad galėtume pasiekti tikslus iki 2025 metų, mums reikės 155 milijardų eurų papildomai. Ir kad tai galėtume padaryti, investuoti, mes manome, kad ES biudžetas čia gali būti tinkamai panaudotas. Ir ypatingai tokiuose srityse, kurios turi tarp valstybinę reikšmę ir tokiuose srityse, kur rinka dėja negali šios problemos pati viena išspręsti. Tad mūsų e, tink, tinklų sujungimo priemonės numeris 2 projektas to ir siekia, būtina kurti fizinę infrastruktūrą. E, plačiajuoščiams tinklams, pasitelkiant skaitmeninę, skaitmeninę sritį. E, sektorių modernizavimas, tokių kaip transporto, energetikos, sveikatos ir viešosios administracijos, yra tie e, dalykai, kuriems reikia prieigos prie kokybiškų ir patikimų tinklų poreikis kom, elektroniniai komunikacijai, aukšto lygio komunikacijai nuolatos auga. Naujas mechanizmas tarpusavio tinklų sujungimui turėtų labiau pabrėžti infras, skaitmeninio sujungimo, skaitmeninių jungčių svarbą. Mūsų tikslas yra čia turėti 3 milijardų eurų biudžetą. Tas nauja tinklų sujungimo priemonė rems e, tarp valstybinius projektus, pasienio projektus, tokius kaip 5G uh, projektų koridorių transporto kūrimas. Wi-Fi for EU, kitas projektas, taip pat labai svarbus, bus uh, suteikiamas tam tikras gigabaitų skaičius tokiems subjektams kaip, pavyzdžiui, ligoninės, mokyklos ar panašios. Ši priemonė, tinklų sujungimo priemonė, padės e, namų ūkiams e, Invest EU priemonė bus pasitelkta arba ES struktūrinių fondų lėšos, kad būtų galima siekti platesnio užmojo tikslų, kad būtų išvengta skaitmeninio lūžio rizikos. Na ir ketvirtas dalykas, e, paremant šią sritį, tai yra e, kūrybinės Europos medijų sritis. Čia tikslas yra e, padidinti mūsų audiovizualinio sektoriaus konkurencingumą. Šis daugeliu požiūrių yra vienas iš tų, kur plačiausiai taikomos naujos technologijos. Ir e, šio sektoriaus E, tobulumas yra e, ir tinkamas išvystymas gali mūsų aptariamam sektoriui pasitar, tinkamai pasitarnauti. Mes turime bendras vertybės ES, būtina jas pusėti visiems kartu, bendradarbiaujant ir su trečiosiomis šalimis. Taigi tie keturi dalykai yra naujojo požiūrio pagrindas siekiant geresnių investicijų iki 2028 metų mūsų aptariamame sektoriuje. Būtina, kad tos investicijos būtų tvirtos, kad duotų tų vaisių, kuriuos tikimės. Tad mums tenka užduotis ginti biudžetą biudžetą numatytą šioms reikmėms. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad tikiuosi jūsų paramos, kad Europa galėtų būti lyderė, nes jinai to nusipelno, modernizuojant ekonomiką ir pereinant prie e, e, technologinės ir skaitmeninės transformacijos. Esu pasirengusi išklausyti jūsų klausimų, jūsų išvalgų, klausimų, minčių ir pabandysiu tai atsakyti. Dėkoju. Dėkoju ponė komisijos nariu, už jūsų pasisakymą, aišku, pristatymą. Nelabai daug laiko turime aptarti abiems programoms e, e, Skaitinė Europa ir e, Europos tinklų sujungimo priemonė. Žinoma, pastarojo atveju kalbama apie skaitmeninę jos dalį. Dabar pirmiausia suteiksiu žodį mūsų uh, pranešėjai Angelikai Mlinar. Jie rengia pranešimą apie skaitminės Europos programą. Dėkui, panė pirmininkė, ačiū komisarė už jūsų e, pasisakymą ir už tai, kad atvykote pas mus. Kadangi rengiu pranešimą apie skaitminės e, Europos programą, e, aš džiaugiuosi išgirdusi jūsų įsipareigojimą spręsti problemas susijusias su e, skaitmeninėmis lenktynėmis ir mūsų prarasta tempa juose. E, mums labai svarbu, kad nuo pasiūlymo paskelbimo jūs demonstruojate e, e, norą bendradarbiauti. Esu tikra, kad galėsime sparčiai dirbti kalba apie programą, e, kuriai skirta po 9,2 e, milijardų eurų, kuri prasidės po trijų metų. E, ir labai svarbu, kad techninių lygių ir komisija, ir parlamentas kuo daugiau nuveiktų, kuo sparčiau nuveiktų reikalingus darbas. Busimoji pirmininkė Austrija jau į savo darbo tvarkę įrašė šios klausimus ateinatiems šešiems metams mėnesiams. Laukiame, kol taryba išreikš savo poziciją mm, e, dėl tiesiekuros programos ir paskelbs ją birželio 28 dieną ir tikiuosi, kad tarp institucinės dėrybos vyks bendradarbiavimo ir konstruktyvioje dvasioje. E, mums tenka atsakomybė įsipareigoti siekti šio tikslo ir užtikrinti, kad e, mokslininkams, studentams ir darbuotojams įvairiose srityse parama nesibaigs. Savo pasakymę jūs jau paaiškinote kai kuriuos e, atvirus klausimus, bet yra dar neišspręstų problemų. Mm, ir kadangi ne visi pasiūlymai tuo pat metu paskelbti, e, išlieka vis, nema, e, vis dar nemažas įspūdis, kaip praktiškai E, bus įgyvendinama sinergija tarp įvairių programų ir kaip bendradarbiaus skirtingos ES agentūros. E, keletą pastabų šią prasme. Visų pirma, dėl superkompiuterijos. E, tarp dešimties sparčiausių kompiuterinių įrangos atvejų e, nei vienas iš jų e, nėra ES. Mes taip pat matome, kad ir kitais atvejais ES trūksta e, atitinkamų pavyzdžių. Todėl mes lauksime pasiūlymus susijusius dėl, su bendrųjų įmonių steigimu. Kalbant apie sinergiją tarp atskirų ramščių ir koreliacijos dėl atitinkamų agentūrų, ar galime tikėtis sutarimo, e, greito sutarimo dėl e, bendros įmonės, kalbant apie superkompiuteriją. Toliau, tam tikras nerimas dėl kibernetinio saugumo. Ar jūs galėtumėte, komisarė, E, pasakyti, kada maždaug galima laukti atitinkamų tiesiekuros pasiūlymo ir e, kokį vaidmenį Eniza e, suvaidins, kuriant kibernetiniam saugumui skirtą agentūrą. Toliau, e, dirbtinis intelektas, e, čia svarbus elementas yra privačių investicijų komponentas, e, viešojo ir privataus sektorių partnerystės elementas. Šioje srityje turime daug ataskaitų iš kurių aiškėja, kad esame pasirengę e, bendrai dirbti su didžiosiamis verslo kompanijomis, tačiau kad verslas dar nepasirengęs dirbtiniam intelektui. E, mes matome, kad e, atitinkamų prietaikų panaudojimas labiau paplitęs tarp mažųjų įmonių, bet e, būtina skatinti MVI e, kuo greičiau pradėti naudoti e, dirbtinio intelekto teikiamus pranešumus. Buvo pranešta, kad pagal horizontas 2020 bus skirta atitinkama lėšų suma ir kad komisija pagal paskelbtą e, komunikatą sukurs e, skaitmeninių inovacijų centrus, kurie bus skirti, kuriems bus skirta 2,5 milijardo eurų. E, ar tie centrai ketina išplėsti savo kompetencijas ir į kitas sritis, tame tarpe ir skaitmeniniams įgūdžiams? plėtoti. Na ir pagaliau skaitminės Europos programa e, kalba apie privačias investicijas, kad galima būtų maksimizuoti ES lėšų panaudojimo efektyvumą. E, tuo pat sakoma, e, taip pat sakoma, kad svarbu neišstumti iš rinkos privačių investuotojų. E, yra tam tikrų apribojimų dėl trečiųjų šalių vadovav, e, e, dalyvavimo, tačiau tie apribojimai taikomi tik tai, kai kalbama apie kibernetinio saugumo sritį. Nežinant, kuo baigsis Junktinės karalystės pasitraukimas, reikėtų aiškumo, E, siekiant įvertinti e, kibernetinio saugumo srityje dirbančių įmonių patikimumą. Dar kartą sveikinu komisijos pasiūlymą ir nekantrai lauksiu e, vaisingom darbiavimo, tame tarpe ir su šešėliniais pranešimais. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė pranešėja už jūsų pasisakymą. Dabar politinių frakcijų atstovai. Visų pirma, ponas e, Rubik. Dėkuoju pirmininkė, noriu padėkoti ir pasveikinti komisijos narę. E, kalbame apie labai svarbę temą ateičiai, jeigu mums e, pavyks sukurti tikrą bendrąją skaitinę rinką, tai bus puiku. Tačiau komisijos narė paminėjo tam tikras problemas, šioje rinkoje. Mes e, vis dar leidžiame kai kurias valstybės narėse egzistuoti monopolijoms. E, matome, kad e, telekomunikacijų įmonės E, dabar yra priverstas laikytis tam tikrų konkurencijos sąlygų, kadangi konkurencijos įstatymai yra sustiprinti. skaitmeniniai bendrai rinkai yra labai svarbu, kad egzistuotų ir tam tikri e, kompetencijos centrai ir sąsajos tarp jų. Ehm, Tos vadinas šachtos yra e, svarbios, tačiau reiktų apsispręsti, ar e, yra gerai, kad e, identifikuojami žmonės pagal SIM kortelę ar platformas. Galbūt reikėtų kitokių E, virtualaus atpažinimo būdų ieškoti. Greta tų e, vadinamų e, šachtų ar centrų yra ir sąsajų veikla, penktosios kartos, e, tolesnių kartų technologijos, tai yra labai svarbu, svarbu jas toliau plėtoti ir mano klausimas būtų toks, kaip galėtume geriau e, organizuoti e, bendarbiavimą tarp tokių agentūrų kaip BEREK, ENISA ir kitų. Ar yra atlikta jų bendravimo ir sąsajų analizė? iš e, mašininio e, mokymosi labai aiškiai galima pamatyti, kas su kuo nebendrauja. E, reikia ieškoti spragų, sugebėti jas surasti ir užpildyti. Reikia skatinti agentūras, taip pat ir mūsų valstybėse narėse, geriau bendradarbiauti. Mums reikia programos Europos bendradarbiavimas. Pona Zorinjo, socialdemokratų frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, e, kalbant apie skaitmininės Europos programą, atsižvelgiant į ją skirtas lėšas, e, tai matome, kad ji neša labai didelių galimybių, kad Europa neatsiliktų pasaulinėse varžybose. E, labai svarbu, kad parlamentas, komisija ir taryba sugebėtų tinkamai sureaguoti į mūsų piliečių keliamus klausimus. Žinoma, per dvi minutės e, apie visą programą e, sunku pakalbėti, pakalbėsiu tik tai apie pasitikėjimą. Kalbam apie 9,2 milijardus eurų. Bet svarbu užtikrinti, kad pilietinė visuomenė, kurios labui ir dirbame, mumis pasitikėtų. Ir e, aš labai tikiuosi, e, kad e, Wi-Fi 4 Europa Wi-Fi Europai programa bus tinkamai aptarta Liepos mėnesį Mes e, turime užtikrinti e, Wi-Fi Europai programos testinumą, turime kalbėti apie tokią programą e, numeris 2. Mes matome, kad yra daug įmonių, kurios norėtų įsitraukti į ją ir reikėtų pagalvoti apie kažkokias rezervo lėšas, iš kurių galėtume padėti tiems, kas prie pirmosios nebuvo prisijungęs, tai padaryti. Taigi, kuo daugiau pasitikėjimo sukursime, tuo daugiau galime tikėtis investicijų. Dabar ponas, Dabar ponas Tošenovskis, EKR frakcijos vardu, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Sveiki atvykusi gerbimo komisijos nariai mūsų komitetą. Mums labai malonu matyti programą, kurią jūs pristatėte ir džiugu pastebėti, kad ji atitinka mano požiūrį skaitmeninės darbo tvarkės struktūrą. Galbūt galėčiau kai ką jums iš praeities papasakoti. Per ankstesnę kadenciją Aš renkiau pranešimą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonė. E, kalbėjome nuolat apie spartų į internetą. Paskui, bėgant laikui, mūsų ambicijos vis siaurėjo, kadangi neturėjome aiškios krypties. Nežinojome, kur link turėtume judėti. Galbūt pusmetį kalbėjome apie tai, o po ketverių metų rezultatas ir nėra labai aiškus. Noriu štai ką pasakyti, spartusis interneto ryšys yra labai svarbus Europai ir reikia jį remti taip, kaip jūs ir kalbėjote. Kas dar svarbu, reikia labai aiškios skripties. Aš esu šešėnės pranešėjęs superkompiuterių klausimu ir matau tam tikras kliūtis. Galiu kalbėti apie Čekijos Respublikos patirtį, kuri yra pirmame šimtuke superkompiuterių sąrašo. reikia iš tikrųjų skatinti dalyvavimą atitinkamuose procesuose, reikia naudoti deramai viešasias lėšas. Laikas nelaukia, dėl to turime dirbti kaip galima sparčiau. Ir norėčiau pateikti Jums klausimą. Jūs minėjote kodeksą, jis E, supaprastino teisės aktų prieimimą skaitmenės srityje, tačiau, tiksliau gyvendinimą. Tačiau jeigu nesulauksime didelių privačių investicijų, vargu ar pasieksime rezultato. Kaip jūs įsivaizduojate, mes galime dirbti toliau, kokio reikėtų postumio. Mums reikia tikrai didžio sprogimo Man bent jau taip atrodo. Ir dar linkiu Jums sėkmės. Dėkuoju, Evženai. Ponas Dalundė, žaliųjų vardu. Dėkui, pirmininkė. Gerbiam komisijos narę. Jūsų pasiūlymai dėl e, skaitinės Europos programos yra tikrai aiškus planas ateities. Porą klausimų Jums matome, kad dirbtinis intelektas ir superkompiuteriai yra tarsi viršuje, tačiau įgūdžiai ir infrastruktūra lieka antrajame plane. Kaip mes galime tikėtis, jeigu dirbtiniu intelektu bus, kad, kad juo bus plačiai naudojama, jeigu yra labai daug baltų dėmių ES ir piliečiai negali užsitikrinti interneto ryšio. Taip pat kyla grėsmė dėl fragment, fragmentacijos ir e, didesnio skaidimo. E, e, kaip jūs galite plėtoti spartų interneto ryšį plačiai juosti, kad būtų galima išvengti tokio suskaidimo? Antras dalykas - įgūdžių sritis. Vaikai yra mokomi tam tikrų dalykų, bet ar nereikia jų mokyti, kaip atskirti informaciją nuo dezinformacijos? Tai Europoje tampa vis svarbiau. Ar jūs galvojate, jūs pakankamai gerai sprendžiate šią problemą? Trečias dalykas. Komisija pradėjo veiksmus dėl kibernetinio saugumo, bet neturime deramos agentūros sakoma, kad bus padvigubinta parama Dublino agentūrai, bet kol kas matome tik tai pažadus, bet ne konkrečius veiksmus. Ir taip pat reikia siekti užtikrinti kibernetinį saugumą, nes jeigu galima įsilaužti mūsų ekonominės sistemas ir visuomenę, tai tai yra labai neigiama. Barbara Keppel, ENF vardu. Dėkoju. Pirmininkė komisijos narė, norėčiau pasveikinti jūs. Jūs esate pirmoji komisijos narė, kuri pristatė savo skaitminę programą. 9,2 milijardai eurų, 78 procentai dviems sitims - superkompiuteriams, dirbtiniam intelektui, kibernetiniam saugumui. Kolegos jau apie tai kalbėjo. Aišku, reikia mums superkompiuterių, žinome, kas vyksta Azijoje, ką daro JAV šioje srityje, Europos Sąjunga. E, įgyvendins e, kvantum projektą, tai labai svarbu ir reikia sinergijų tarp superkompiuterių ir dirbtinio intelekto. Jūs e, turite tinklą kibernetinio saugumo srityje subūrę, tai labai gerai. Enisa vis tik tai biudžeto nepakaks, kad būtų galima gyvendinti visas kibernetinio saugumo dokumente išdėstęs priemonės. Norėčiau, kad jūs apie tai plačiau pakalbėtumėte ir kas bus su nacionalinės kompetencijomis, jeigu Enisa iš tarybos ir valstybių narių gaus įgaliojimus. Gal galėtumėte plačiau apie tai pakalbėti. E, skaitmenė Europa E, tai yra e, viena programa, bet Europos tinklų sujungimo priemonė turbūt antra pagal svarbą yra programa 3 milijardai papildomai finansavimo numatyta. Tai taip pat svarbu, nes neturėdami skaitmės infrastruktūros negalėsime imtis kitų būtinų žingsnių. 5G e, ryšys interneto visiems europiečiams, taip pat galimybės superkompiuteriams. Be deramos infrastruktūros to negalėsime užtikrinime. Ir 47 e, procentai bendrai biudžeto toms daugiau numatyta 47 procentais, bet tik 7 procentais šiai konkrečiai sričiai. Ir mes turime siekti plėtoti infrastruktūrą tarp valstybių narių. Ar jūs dirbsite su jomis, kad joms įrodytumėte, jog yra būtina užsitikrinti spartų į plačiai juosti ryšį ir kad tai yra vienintelis būdas pasiekti konvergencijai Europoje? Įtrė komiteto, next... komiteto pasiūlymas oficialus kitų metų biudžetui buvo toks - daugiau pinigų Enisai. Mes tą žinome labai gerai. Tai buvo oficialus pasiūlymas, dėl kurio balsavome mūsų komitete. Taigi labai svarbu atsižvelgti tai. Dabar kiti kalbėtojai, du kolegos nori pasisakyti - Eduardas Marta ir Jaromiras Količiak. Prašom, kolegų žus jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir ačiū, ponė komisarė, jums už jūsų pasisakymą. Labai trumpai Aš ne visai e, esu garantuotas dėl to, ar tas projektas investuoti į skaitmeninės rytį yra tiek daug besiskiriantis nuo mūsų konkurentų Kinijos ir JAV. Vis dėlto tai yra labai reikšminga suma ir užsienio taip pat, taip pat užsienio investicijos, sakome, nebus pakankamos ir nepatenkins iš mūsų E, lūkesčių. Aš manau, kad ne visos šalis yra to paties lygmens ir ne visos šalis yra linkusios e, investuoti į daug didesnį saugumo lygį. Tas biudžetas yra mažesnis nei mūsų konkurentų, bet e, tai nereiškia, kad turime apie tai trimituoti mūsų konkurentams. Žinote, kas įvyko tarp Kinijos ir Trumpo. Kinai žvelgia į Europą ir žiūri, ar negalėtų pirkti įmonių, skaitmeninių įmonių, labai aukš, aukšto lygio, aukštos kvalifikacijos įmonių. Ir mes galėtume, e, ko gero, kartu visi e, kofinansuoti Kinijos technologijų, e, technologinių įgūdžių įgyjimą. Aš norėčiau gal, galbūt spalio mėnesį, kad nustatytumėte, kokie bus numatyti kriterijai, nes kol kas E, viskas vyksta gana mėgėjiškai. Kas pirmas paprašė lėšų, tos jas atrodo ir gaus. Ir buvo pradėta sukčiauti iš srityje. Ar jūs pradėsite remdamas į tomis pačiomis taisyklėmis, ar ketinate imtis profesionalesnio požiūrio šį srityje? Ačiū. Pirmą dėkoju kolega, kolega Količiak, vicepirmininkas, prašau. Dėkoju. Aš turiu tik vieną klausimą. Kaip pasiekti E, sparčiojo interne, interneto įdėgymo tikslų Europoje, kad jis veiktų ne tik miestuose, bet ir kaimo vietovėse. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Pone komisarė, žodis jums. Jau išklausime visus klausimus. O dabar laukiame jūsų pastabų ir atsakymų, jei tai manoma komisarė, ačiū, ponė pirmininkė. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems pasisakiusiems, nes klausimai buvo labai tikslus. Ir pabandysiu juos sugrupuoti ir atsakyti grupėmis. Ačiū poniai Mlinar už tuos klausimus. Jie jau labai tikslus ir aš džiaugiuosi tuo būsimų bendradarbiavimu tarp mūsų, nes jaučiama, kad yra ta parama kurią jaučiau ir iš kitų pasisakymų dėl Europos skaitmeninio virsmo. Kai dėl tų klausimų, kurie buvo iškelti. Dėl HPC buvo pasisakoma, keletas pasisakymų buvo apie tai. Aš manau, kad tai yra tas rytis, kur pasarysis metais buvo padaryta didelės pažangos. Septynios valstybės narės pradėjo iš pradžių bendradarbiauti prie šio projekto, dabar yra dvidešimt. Mes norėtume, kad ta iniciatyva tapto bendra europinė iniciatyva. Mes dabar E, Bulgarijos pirmininkavimo metu jau baigėme e, dėl joint undertaking numatytų projekto įgyvendinimo. E, tai yra bendrosios, bendrųjų įmonių vadinamasis projektas. Visa tai, ką jūs minėjote, mums yra svarbu. Mes norėjome e, nepalikti likimo valį mažų ir vidutinių įmonių. HPC neturi likti kažkas tokio, ką, kuo galės naudotis tik elitas. Superkompiuteriais, HPC turi turėti galimybę naudotis visi. Mes siūlome investuoti 2,7 milijardus eurų ir norėtume dar daugiau e, užmojo suteikti tai Europos uh, iniciatyvai. Reikia 2023 metų, galbūt bus galima atlikti perskaičiavimus. Be abejo, tai yra labai rimtas įsipareigojimas, nemenka investicija, bet būtent dėl to tiek daug dėmesio skiriama taisyklėms, kuriomis remiantis bus tas Europos projektas valdomas. Kai dėl klausimų susijusių prie e, skaitmeninių inovacijų inkubatorių, taip sakant. Mes e, kreipiame didžiulį dėmesį į tuos projektus. Europos skaitmeniniai projektai bus pirmieji, kurių tikslas bus finansuoti tų inkubatorių kūrimą. Mums svarbu, kad kiekviena valstybė narė turėtų veikianti tokį inkubatorių ir paskui galėtume pasižiūrėti, kaip suvienyti pajėgas ir žiūrėti, kaip, tos, kaip tie inkubatoriai buvo sukurti, nes kiekviename Europos regione turėti tokį inkubatorių nėra savitikslis dalykas. Mes siekiame sukurti tinklą, kad būtų išvengta veiklų dubliavimuose ir kad būtų galima iš tikrųjų sudaryti galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms prieiti prie šio tinklo, kad jos galėtų testuoti tas naujasias technologijas prieš nuspręsdamus jas investuoti. Dar vienas svarbus aspektas, kurį minėjo ponia Mlinar, kokia yra galimybė tą e, skaitmeninę kompetenciją plėtoti. Tai yra labai svarbi tema, nes jeigu mes sakysime, kad norėtume kiekvienam regione turėti e, tą inkubatorių, mes galėtume pasakyti, kad piliečiams labai svarbus yra tas dalykas, kad jie arti gali turėti tokį centrą, tokį inkubatorių. Aš be abejo labai džiaugsiuosi Europos parlamento indėliu sprendžiant šį klaus, klausimą kai dėl klausimų susijusių su kibernetiniu saugumu. Pirmiausia, Enisa vaidmuo yra labai aiškus. Pirmiausia, turime nepamiršti, kad dabar turime e, NIS direktyvą. Ji yra patvirtinta gegužės 9 dieną. Mes šią direktyvą turime tinkamai įgyvendinti ir tai yra pirmasis teisės aktas susijęs su kibernetinio saugumo sritimi, kad dėl ENISA ir Europos parlamentas jau dirba prie to klausimo, tada aš ne, nenorėčiau kištis į Europos parlamento nuomonę. Mes norėtume Enisa gebėjimus sustiprinti tiek operatyvinius, tiek kitus, suteikdami daugiau išteklių, finansinių ir žmogiškųjų. Ir kai kalbu apie operatyvinius gebėjimus, aš e, norėčiau priminti, kad mes valstybėms narėms suteikėm galimybę kreiptis į Enisa, kad uh, būtų e, galima jums padėti identifikuoti tokias pažeidžiamas pusės ir ta, tos, tas pažei, tas e, tokias silpnesnės, pažeidžiamesnės vietas sutvarkyti, tas problemas išspręsti. Taigi, Enisa turi tam tikrus įgaliojimus, kurie bus patikėti, kai dėl naujų struktūrų mes nekalbame apie naujų struktūrų kūrimą, mes kalbame apie tai, kad reikėtų sukurti kompetencijų centrą, centrus valstybėse narėse, taip pat įkurti centrinę struktūrą, kad būtų galima pasižiūrėti, kur reikėtų investuoti, stiprinant technologinius gebėjimus ir kur reikėtų investuoti žmogiškuosius išteklius. E, siūlymuose susijusiu su Enisa yra numatyta, kad dalis agentūros personalo bus įsikūrę Briuselėje. Visą tai operatyvinėms reikmėms, veikimo reikmėms, kad būtų galima tinkamai keistis informaciją ir kad tai vyktų kuo greičiau. Norėčiau taip pat grįžti prie klausimų susijusių su bendradarbiavimu tarp ENISA ir kitų agentūrų. Dabar viskas prasideda. Tai anksčiau šis klausimas nebuvo keliamas, o štai dabar maždaug prieš mėnesį pirmą kartą pasirašėme e, supratimo memorandumą tarp SERS EU, Europolo, ENISOS ir Europos gynybos agentūros, kad galėtume keistis informaciją ir kad galėtume toliau kartu kurti geresnį, geresnę skaitmeninio atsparumo sistemą. Aš jau kalbėjau su Enisa vadovu ir kiekvieną, kiekvieną kartą, kai susinku su juo, aš keliu tą patį klausimą. Kadangi turime naujas technologijas, turime dirbti kuo greičiau tas technologijas dėkdami jas, įsisavindami. Tas klausimas ir toliau sulauks mano dėmesio kai dėl pasitikėjimo ir Wi-Fi for Europe projekto. Tie du klausimai yra tarpusavį susiję. Pirmiausia, kasgi įvyko su to projektu Wi-Fi for Europe. Turiu pripažinti, nukentėjome dėl savo sėkmės. Niekada nebuvome sulaukę tokio didžiulio susidomėjimo, kurį pademonstruotų savivaldybės ES projektu. E, susidomėjimas buvo didžiulis. Per du mėnesius gavome 18 tūkstančių įrašų. Tai reiškia, kad e, gegužės 15 dieną, kai reikėjo tą projektą paleisti, sulaukėme 3500 įrašų per pirmasias penkias sekundės. 5000 jų buvo per 10 pirmųjų sekundžių. Ir e, tiesiog mes gavome informaciją iš trečiųjų šaltinių, kur buvo nurodyta, kad iškilo techninių problemų, kai kas galėjo dėl to pateikti prašymus anksčiau negu nuo nustatytos valandos, kai 13 valanda Briuselėje, 14 valanda yra Bulgarijoje, pavyzdžiui. Ir dėl to niekas nekaltina savivaldybių jos nežinojo to, e, tos problemos ir kai kas spėjo prašymus pateikti anksčiau nei kiti. Tačiau mūsų principas ir toliau tebelieka toks. Pirmas pateikęs prašymą, pirmas e, sulaukė reakcijos į savo prašymą. Žodžiu, šį kartą tas principas e, nebuvo užtikrintas, nes e, dėl tos iškilusios problemos neišėjo visko padaryti pagal taisyklės. Dėl to teko pirmąjį šį skelbimą anuliuoti, tačiau mūsų įsipareigojimas lieka toks reikia, kad procedūros nevėluotų, lyginant su to, kas buvo iš pradžių numatyta jeigu gegužės 15 dieną viskas buvo numatyta, pirmieji tūkstantis atrinktųjų jau turėjo sulaukti rugsėjo mėnesį pranešimo. Dabar mes ir toliau laikomės tos krypties, norėtume, kad rudenį vėl galėtume paskelbti tą kreipimąsi. Ir norėčiau savivaldybės iš karto užtikrinti, kurios jau užsirašė, kad nereikės iš naujo visko daryti iš naujo, jų užsirašymai yra pasižymėti, tik reikės, kad jie paspaustų mygtuką, pateikdami savo kandidatūrą. Mes kartu su savo komanda dirbame labai e, sunkiai, kad panašių problemų nebeiškiltų. Ir antra, Kadangi taip jau atsitiko, mes manome, kad mums tenka pareiga pateikti daugiau priemonių, kad būtų galima daugiau savivaldybių apimti. Būtent to principo laikomės ir be abejo galite tikėtis mano paramos, kad Wi-Fi 2 atsirastų kaip toks. Pasidarykime viską, kad veiktų tas, dėl kurio esame jau prisėmę įsipareigojimus. Na tai yra simbolinis projektas ir ta nesėkmė man labai nepatiko. Bet norėčiau, kad rugsėjo mėnesį mes turėtume daugiau savivaldybių, kurios gaus tą vadinamąjį voucherį, tą čekį, kad mes tikėkime, kad viskas, tikėsimės, kad viskas vyks sėkmingai ir kad galėsime apginti tą projektą, kuris leis parodyti, kad tai yra tas projektas, kurį mes sugebame įgyvendinti. Tai štai, dėl to jūs galite tikrai tikėtis mano paramos ir aš asmeniškai turiu atsiprašyti už tai, kas atsitiko. Tačiau mes liekame ir toliau didelės motivacijos ir darysime viską, kad panašių problemų nebeiškiltų. Norėjau dar iškelti skaitmeninės kompetencijos klausimą. Man tai yra labai brangi tema. Europos skaitmeninėje programoje 700 milijonų eurų numatėme uh, skaitmeniniai e, pažangiai kompetencijai skatinti. Skaičius jūs puikiai žinote - 350 tūkstančių e, kompiuterijos specialistų mums trūksta 700 tūkstančių, skaičius neturi, mums jų trūks tiek. Taigi mums būtina tą iššūkį spręsti susijusiu kom, su skaitmeninė kompetencija. Ką mes Mes dirbame, kortuotami savo veiksmus su kitais komisarais. Aš čia konkrečiai galvoju apie Erasmus Plus programą, galvoju apie Digital eh, Education Action Plan eh, programą ir manau, kad, rugs, kad birželio mėnesį mes pradėsime Digital Opportunity Scheme skaitmeninių galimybių schemos įgyvendinimą. Mes kviesime uh, studentus dalyvauti tarp valstybinėse stažuotėse, kurios truks nuo 4 iki 5 mėnesių savo platformoje. Esame sulaukę, esame paske, sulaukę įmonių 450 tūkstančių siūlymų ir aš tikiuosi, kad savo savivaldos struktūrose jūs taip pat populiarinsite šią iniciatyvą. Norėtume pritraukti studentus, kurie nebūtinai yra kompiuterijos specialistai, norėtume uh, socialinių mokslų, humanitarinių mokslų studentus pritraukti, kad jie matytų, kad yra konkrečių e, galimybių dirbti va, mm, e, dirbtinio intelekto srityje, kompiuterinių puslapių dizaino srityje ir panašiai. Tas veiksmų planas, tas Digital Education Action Plan jau numato, kad e, mokyklose bus dėgiamas galingas internetas. Mes norime, kad būtų mokomi mokytojai nes mes dažnai mes e, susitelkėme prie jaunimo, tačiau 25 procentai mūsų jaunų žmonių sako, kad jie nepasitikė savo mokytojais, nes jie, pasak jų, nepakankamai yra susipažinę su naujausiamis technologijomis. Tai yra tas iššūkis, kurį bandome spręsti, koordinuodami savo veiksmus su kitais komisarais. Mes, remdamiesi Digital Euro program, e, galime pasakyti, kad tai nėra mums antrailiai dalykai. Mes dirbtinio intelekto kompetencijos ar viešosios administracijos ar e, superkompiuterių e, esame priebė kokios nors hierarchizavimo sprendimus. Ne, visos tos programos yra svarbios, dėl to siūlome tokią strateginę investiciją, kai dėl skaitmeninių infrastruktūrų ir spartesnių procedūrų Na, kol kas negaliu apie tai plačiau kalbėti, dar dirbsime prie tų klausimų, kad dėl klausimų susijusių su privačiomis investicijomis, su baltosiomis zonomis, e, skirtingai nuo kaimo vietovių ir miesto vietovių mes turime Europos tinklų sujungimo priemonę. Biudžetas bus didintas nuo 1 iki 3 milijardų eurų. Jeigu bus tinkamai tos lėšos panaudotos, bus galima išspręsti problemas keliose regionuose. Tačiau vėlgi žvelgiu į elektroninių komunikacijų priemonę. Kaip žinia, privačios investicijos yra tos, kai reikalingos investicijų saugumas, juridinis e, gebėjimas prognozuoti ir panašiai. Būtent dėl to lauksime naujo elektroninės komunikacijos kodekso e, įsigaliojimo, kad būtų galima paskatinti tam tikras investicijas, tam tikrus veiksmus. Tai mūsų e, tikslas artimiausiai dešimčiai metų. Ir aš manau, kad svarbiausia ir yra pasiekti tą pusiausvyrą tarp parlamento tarybos ir Europos originalaus teksto siūlymų. Ta pusiausvyrą, sakyčiau, yra ideali dabar, ji yra rasta. Dar keletą žodžių dėl dirbtinio intelekto, nes tai yra ta tema, kuri yra labai svarbi savo strategijoje dėl E, dirbtinio intelekto. Mes esame identifikavę tris dimencijas, kurios mums yra vienodos svarbos. Viena vertus, būtina stiprinti technologinius pramonės gebėjimus. Tam mums reikia investicijų, mūsų tikslas yra aiškus, iki 2020 metų skiriama bus pusantro milijardo eurų, paskui kartu sudėjus privačias ir viešas investicijas bus sutelkta iki 2020 metų 20 milijardų eurų tas 20 milijardų eurų per metus artimiausią dešimtmetį, toks yra tikslas artimiausiam laikotarpiu. Kitas dalykas, kuris labai svarbus, kalbant apie dirbtinį intelektą, yra tai, kad reikia spręsti socialinius ekonominius klausimus, tokius kaip poveikis darbo rinkai, kaip kompetencijų klausimas. Ir čia vėlgi Digital Innovation Hubs, tie inkubatoriai čia vaidins labai svarbu vaidmenį. Mums reikės atsižvelgti atskirų sektorių poreikius žymiai greičiau negu iki šiol. Na ir kitas aspektas mūsų strategijos susijusios su dirbtiniu intelektu ir aš manau, kad čia ir slypi europinė pridėtinė vertė. Reikia spręsti etikos ir teisinius klausimus. Jau parlamentas yra gerokai pažengęs į priekį šią linkmę. Pone Anidelvo dirba prie šio klausimo. Taip pat dirba aukšto lygio eksperto grupė, kuri susirinks į posėdį kitą savaitę. Buvo parinkti 50 ekspertai už šiandien kitą, da, da, vėlgi pirmą kartą mes su valstybėmis narėmis, su jų atstovai surengėme irgi darbo grupės posėdį, aš dalyvavau tame posėdėje ir atrodo yra visiškai aišku, kad šiandien, kai kalbame apie dirbtinį intelektą, e, kalbame apie didžiulės galimybės, tačiau tuo pat metu reikia atsižvelgti į tai, kad piliečiai bijo, kad praras darbo vietas, jie dar nepasitikė šią sritimį, tad būtina kelti šios klausimus mažos ir didinės įmonės. Kitas svarbus dalykas, noriu atkreipti jūsų dėmesį į, e, į nežinau kaip vadinasi, prancūziškai sako kalbėtoje, tas reiškinys, kad kad kai yra kuriama platforma, kur galima pasinaudoti atskirais algoritmais ir pagal poreikį naudotis tomis platformomis. E, Tiesiog dabar dirbtinių intelektų srityje yra pasiektas reikiamas e, darbų pagreitis. Sakome kartu su valstybėmis narėmis, kad Europai tai yra proga e, pasisemti naujos energijos. Svarbu nepamiršti socialinių ekonominių klausimų, kompetencijų klausimų ir etikos klausimų. Aš, ponė Mlinar, džiaugsiuosi turėdama galimybę bendradarbiauti su jumis. Nežinau, ar man pavyko atsakyti visus klausimus. Tikiuosi, kad e, nieko nepamiršau. Tiesiog dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti dėl kibernetinio saugumo. Kai dėl sertifikavimo mes e, pasitikime visiškai Europos parlamentu, kuris dabar kaip tik baigė savo darbą šią temą. Norėčiau pasakyti, kad mūsų siūlymas buvo savanoriškumo principo propagavimas, kai kalbame apie kibernetinį saugumą, mes ne viską palikome valstybių narių rankose, būtent dėl to Mes turime tikslų Enisai skirtą vaidmenį, mes turime sertifikavimo sistemą parengę, kurią siūlome pirmą kartą, pagal kurią e, pramonės įmonės e, valstybės narėse turi suvaidinti joms tenkantį vaidmenį. Būtent dėl to kalbame apie kibernetinį saugumą, kaip apie gebėjimą e, užtikrinti atsparumą. Ir matau valstybės narės, norėčiau, kad jos įdėktų reikiamą e, vadinamai blueprint mechanizmą. E, kai tenka atremti visoms kartu kibernetinį išpolį. Ir manau, kad mums taip pat reikia kurti valstybės narėse kompetencijos centrus ir turėti taip pat e, ypač profesionalų kompetencijų centrą Briuselėje, būtina investuoti į patirtį, į žinių kaupimą, kad būtų galima daugiau dirbti prie atsparumo, vystimo, prie prevencijų projektų ir kad netektų e, tvarkytis paskui su problemomis, kurios gali iškilti, kai prevencijos priemonių nesimama. Tiek būtų. Tikiuosi, kad atsakiau didžiąją dalį klausimų. Ačiū. Adam. Dėkuoju, pane puiku. Neturime daug laiko, bet jūsų atsakymai buvo labai tikslus. Dėkoju, lauksime tolesnio bendradarbiavimo ateityje. Mūsų laukia labai daug darbo. Kolegos įtri komitetas 10 val. rytoj pradės balsavimą, taigi pasimatysime visi, pasimatysime 10 val. rytoj.